Uh, Kolegos, turėtumėme pradėti. Laikas eina. Turime nemažai punktų šios dienos darbo atvarkėje. Ir kaip ir įprasta jau posėdis transliuojamas internetu. Žiūri kolegas, kurie kažką geria. Tikiuosi, kad tai pienas, ne kas kita darbo tvarkė, jeigu niekas neturi jokių pastebėjimų, niekas nieko nenori siūlyti, keisti, darbo tvarkė laikome patvirtintą. Toliau antras punktas. Ankstesnio posėdžio protokolo įvykusio balandžio 26-27 dienomis tvirtinimas. Ir kaip yra įprasta, protokolas lai, bus laikomas patvirtintų posėdžio pabaigoje, nebent išreikšite kažkokių prieštaravimų. Toliau trečias darbo tvarkės punktas. Pirmininkės pranešimai. Kažkokių ypatingų pranešimų šiandien neturiu ir galime tuomet pereiti prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Norėčiau trumpai jūs informuoti apie tai, kaip sekasi darbo grupiai, kuri e, svarsto sanglaudos politikos ateitį. Visose tos darbo grupės posėdžiuose svarstomi sanglaudos politikos ateities klausimai, o neseniai kalbėjome ir apie struktūrą ir klausimus, kurie turėtų atsispindėti bendrame pozicijos dokumente. Sekretariatas surinko visų politinių frakcijų pasiūlymus, dokumentus, kurie buvo parengti ir kuriuose išdėstytos atskirų frakcijų pozicijos svarbiausiais klausimais. Ir šis darbinis dokumentas ir buvo diskusijų pagrindų paskutinėme mūsų posėdėje. O dabar sekretoriatas, remdamasis mūsų diskusijomis ir visais tais darbiniais dokumentais, politinių frakcijų darbiniais dokumentais, parengė e, pozicijos projektą, kurį e, ta darbo grupė svarstys rytoj siūloma apsikeisti nuomonėmis ir tuo pagrindu darbo grupėje patvirtinti tą poziciją. O po rytojaus diskusijų ta pat, tas patvirtintas dokumentas bus išsintinėtas komiteto nariams tam, kad įvyktų pasikeitimas nuomonėmis ir kad dauguma komiteto narių galėtų pritarti tam do dokumentui išreikšė savo pritarimą birželio mėnesių posėdyje. Ir po to tą dokumentą draugė su mano laišku nusiusime Europos parlamento pirmininkui, e, komisijos pirmininkui, regionų komiteto vadovui ir kitoms interesų, kitiems interesų grupių atstovams. Taigi, tiek apie darbo grupės darbą. Rydino, rydienos diskusijos vyks dalyvaujant ekspertų grupėms, kurie, e, kurių atstovai dalyvauja ir mūsų komiteto posėdžiuose. Matau, kad Markus Piper prašo žodžio, prašau. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Jei neturėčiau socialdemokratų kolegų, tai pasimetęs būčiau visai. Aš kalbėsiu apie aukštos darbo grupės rengiamą dokumentą. Jūs žinote, kad e, mūsų frakcija jau iš pat pradžių turėjo tam tikrų nuogastavimų dėl šio dokumento. Na, o dabar rengiamas dokumento projektas yra labai konkretus, mano supratimu netgi perdėm konkretus. Aš manau, kad e, mes praleisime uh, savo istorinę galimybę, jei jau dabar šioje fazėje kalbėsime apie labai konkrečius reikalavimus. Manau, kad šio dokumento formuluotės turėtų būti netokio privalomojo pobūdžio. Negalime e, išvardinti labai griežtų iš ankstinių reikalavimų, kaip mes įsivaizduojame, E, komiteto darbą. Norėčiau paprašyti kolegų būti labai atsargiais rengiant būtent šį dokumentą. Uh, uh, Dirbsime taip ir svarsime taip, kaip apsispręsime. Dabar ponė Šleter. Pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad aš visiškai pritariu kolegai Piperiui tiek darbo grupėje, tiek kartu su François E, tiek koordinatorių posėdėje čia komitete aš visada pabrėždavo, kad šis procesas ir diskusijos apie struktūrinę reformą neturi būti skubus, reikia laiko, reikia e, sureaguoti į skirtingus regionus, atsižvelgti į skirtingas situacijas ir Mano supratimu, darbo grupės veikla dabar ženklina tik darybų pradžią. Aš manau, kad dabar frakcijos tik bando suformuluoti savo poziciją. Tiesa, tą poziciją ir pokalbiai frakcijose, kai kur jau įvyko ir buvo labai bendro pobūdžio, kai kur buvo pasitelkta ekspertų nuomonė. Antras dalykas, kurį noriu visiems nariams pasakyti, tai tai, kad Rengdami šį darbo dokumentą mes negavome jokio pasiūlymo iš sekretoriato. Aišku, niekada negalime iš sekretariato reikalauti, kad jis teikdamas kažkokį dokumentą jau integruotų ir tam tikrą politinį svorį tą dokumentą. Manau, kad tiesiog dabar yra taip, kad į daugelį dalykų nėra atkreiptas dėmesys, esama daug prieštaravimų. Ir jei jūs sakote, kad esame tam tikro susitarimo darbo grupėje, tai jūs labai klystate, niekada nebuvo jokio susitarimo, mes tiesiog išklausėme skirtingas pozicijas ir viskas. O šiame darbo grupės dokumente visiškai neatsispindi ta nuomonių įvairovė. Tuo tarpu mano supratimu ji turėtų atsispindėti. Jo labiau, kad skirtingos politinės e, frakcijos, e, jų pozicija yra labai skirtinga ir tai turi atsispindėti e, šiame dokumente tiek kalbant apie socialdemokratus, tiek apie, apie liberalus, tiek apie konservatorius. Jų pozicijos tikrai skiriasi iš esmės, o tai neatsispindi šiame dokumente. Tai dar kartą pabrėžia, kad mes turėtume kaip tik labai aiškiai atspindėti kiekvienos frakcijos poziciją. Aš labai vertinu tą darbą, kurį nuveikė sekretariatas pateikdamas mums dokumento projektą, tačiau e, pats dokumento rengimas yra labai sudėtingas procesas. Mes turime pagalvoti, kaip galėtume um, suteikti savo politinėms diskusijoms tam tikrą formą čia komitete, kaip e, galėtume išryškinti skirtingų frakcijų pozicijas. Galbūt reikėtų pasakyti, kad frakcijos skirtingais klausimais nesutarė, jų pozicijos yra tokios ir tokios. Aišku, parlamentą dauguma prims galutinį sprendimą ir jau dabar aišku, kad niekada nebuvo ir niekada nebus absoliučios daugumos parlamente, tačiau aš manau, kad būtent šioje aukšto lygio darbo grupėje reikėtų labai aiškiomis kortomis pasakyti ir įvardinti, kokie pozicijų skirtumai yra. Ponas Vanys Tevrojus. Ačiū, ponė pirmininkė. Visas šis procesas vyksta eksperimento tvarka. Bandome patvirtinti sutartas gairias, tačiau tai nėra kažkas įprasto, tai nėra įprastinė procedūra, tačiau toks ir buvo sumanimas. Jei panagrinėsime skirtingas skirtingų regionų pozicijas ir jeigu panagrinėsime sanglaudos aspektus, vyksta skirtingos diskusijos ir tai yra gerai, nes mes turime klausytis vienų, vieni kitų. Mes svarstėme daug klausimų, tačiau apgailestauju dėl to, kad už maždaug mėnesio mums teks pradėti kalbėti apie finansavimą. Ir tada visi ims kovoti dėl pinigų, o mūsų dokumentas dar nebus parengtas, nors mes jau daug nuveikėme ir mes e, jau beveik, na, mūsų nuomonė jau beveik suformuluota. Galbūt būtų galima pasistengti ir tą dokumentą parengti, numatyti e, balsavimo datas. Reikia siekti kažkokios pusiausvūros, reikia, kad žinotumėme bent apitikrai, ko mes pageidaujame iš e, tolimesnio laikotarpio dabartinis mūsų darbas kol kas e, niekaip oficialiai nėra apipavydalintas. Reikia oficialaus pasiūlymo, kad, kad jo statusas būtų toks pat kaip ir pranešimo. Aišku, mes visi galime reikšti savo nuomonės. Iškilo nemažų nuomonių skirtumų, bet nieko blogo tame nėra. Finansinė krizė neturėtų mums kliudyti keisti nuom, keistis nuomonėmis ir spręsti nes, mūsų skirtumus debatuose. Reikia įsigilinti į įvairiausias e, smulkmenas. Tačiau galbūt galima žengti kitą žingsnį. Galime konstatuoti, kad darbo grupė jau nuveikė savo darbą ir panaudokime jos darbo vaisius debatuose kažkaip formaliau, kad galėtumėme kalbėti apie sanglaudos politikos ateitį. Netrukus turėsime pradėti svarstyti sektorių biudžetus. Ir jeigu nesutiksime galimybės darbo grupės e, idėjoms kažkaip evoliucionuoti, mes nieko nepasieksime, pabandykime tuos darbo rezultatus paversti pranešimu. Ačiū, ponia Klėja. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš manau, kad turėtume dar kartą pris, prisiminti, ko siekėme rengdami šį dokumentą. Norėjome pasirengti sudėtingiams debatams, kuriuose parlamentas turėjo priimti galutinį sprendimą ir tikriausia tai prisimins ir kiti kolegos, kad tie debatai tikrai visada buvo sudėtingi, visada yra sudėtinga, kai reikia sutelkti daugumą parlamente, kai sus, susirenka skirtingi žmonės, turinti skirtingų motyvų, nacionalinių, regioninių, politinių galbūt. Skirtingi interesai yra priklausomai nuo to, ar dirbama Žemės ūkio komitete ar kitame komitete. Ir Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai mm, daugelis teisės aktų yra priimami įprasta teisėkuros procedūra. Ir jei mes nesusitarsime, tai ateities sanglaudos politika taps visiškai neveiksminga. To tikrai nenorėtų mano frakcija ir aš tikrai tikiu, kad niekas šiame komitete nenorėtų tokios anglodos politikos ateities. Manau, kad visi šiame komitete nori, kad sanglaudos politika būtų veiksminga. Na, o jei to tikrai norime, tai kalbant apie šį dokumentą, jį tikrai turime dar kartą išanalizuoti. Jis bus dar aptariamas ir rytoj. Aš pritariu, kad nesekretariato užduotis yra parengti gerai struktūruotą dokumentą, tačiau aš manau, kad šį dokumentą turėtume labai aiškiai struktūruoti. Dabar jis yra kaip įvairių minčių samplaika. Nepriklausomai nuo to, kaip, kokį sprendimą priimsime ateityje, pirmiausia, turime skirti savo laiko, pirmiausia, bandydami iškristalizuoti um, kas yra šiame dokumente, ko trūksta ir tuomet turime bandyti suvokti, kuriais klausimais susitarėme, o kuriais ne. Jei mums nepavyks susitarti šioje dokumento rengimo fazėje, čia komitete, tai vėliau mes sulauksime galbūt 300 pakeitimų, uh, kuriuose tikrai pasimesime, nes jie apims skirtingiausius regionus, galbūt netgi visas pasaulio e, šalis, e, visas kalnuotasias vietovės. Europos Sąjungoje turbūt bus įtraukti ir pakeitimai susijęs su įvairiomis sankcijomis, e, neteisingai panaudojant sanglaudos fondų lėšas ir taip toliau ir taip toliau. Taigi e, šiame komitete turi vykti labai e, nuoseklios, gilios, struktūrinės diskusijos. Aš visiškai pritariu ponui Piperiui, mums tikrai reikia atrasti laiko ir ypač rengiant per penktąją sanglaudos politikos ataskaitą. Turime parengti tokį dokumentą, kuris mums e, taptų kelrodžių. Neturime uh, stengtis kuo greičiau priimti dokumentą, nepriklausomai nuo to, koks jis yra. Taigi mano vertinimas yra labai kuklus. Ačiū labai, pane Ukočiais. E, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja mam świadomość, że... Ačiū labai, pane pirmininkė. Aš supratau, kad šis dokumentas, aišku, negali išpildyti visų parlamento narių lūkesčių. Tačiau pritariu, kad turėtume atrasti laiko šiam dokumentui išanalizuoti. Noriu pasakyti štai ką. Kalbėdami apie sanglaudos politiką, mes dažnai pabrėžiame, kad šios politikos prioritetai turi siek, sėtis ir su Europos Sąjungos 2020 metų strategija. Be to mes tarsi pamiršome kultūrą. Kultūra čia minima tik kartu su skaitmeninimu. Tuo tarpu kultūros potencialas e, yra begalinis, kūrybinė gale kultūros sferoje taip pat yra be galo didelė. Turėtume gebėti pasinaudoti um, esamo kultūrinio potencialų. Ir aš pritariu visiems, kurie kalbėjo, kad reikėtų atsižvelgti ir į regionų ypatybės rengiant šį dokumentą. Mm. <coughs> Buvo pasakyta, kad buvo organizuotas vizitas į Prancūziją, tačiau skaitydama šį dokumentą aš suvokiu, kad aplinkybės skirtingose regionuose yra labai skirtingos. Pavyzdžiui, Ile-de-France regionas čia, pavyzdžiui, šis regionas tarsi bando pasivyti kitus Prancūzijos regionus, prioritetai plėtojant šį regioną yra visai kiti nei kitose regionuose. Mes turėtume labai žvelg, e, lankščiai žvelgti į um, sanglaudos politiką šiuose regionuose ir turėtume palikti daugiau manevro laisvės valstybėms narėms. Colleagues, uh, we deciding... Dėkoju už jūsų komentarus. Kolegos, kai mes kalbėjome apie šios darbo grupės įsteigimą, mes susitarėme dėl to, ko tikėsimės iš jos, ką jį turėtų padaryti jos darbas, kaip tas darbas vyks. O visą tai tam tikrą prasme priklauso ir nuo Europos komisijos darbo greičio. Tai yra išorės veiksmai, nuo kurių šiek tiek mes priklausome ir į tai turi būti atsižvelgta, kai nuspręsime apie procesą ir savo laiko terminus. Ir mes suprantame, kad mums įtaką taip pat padarys ir anglaudo, penktoji sanglaudos ataskaita, kurią išleis komisija greičiausiai lapkritį. Reiškia, kad savo dokumentą turime pabaigti iki vasaros atostogų. Tačiau šiandieną per koordinatorių posėdį mes galėsime pakalbėti apie turinio, apie pačią procedūrą. O antras dalykas yra tokio dokumento turinys. Turbūt prisimenate, kad sekretoriatas dirbo ne tik su tais komentarais, kurie buvo išsakyti per posėdžius, darbo grupės posėdžius, tačiau su pačiais dokumentais, kuriuos jūs kaip politinės frakcijos mums atsiuntėte. Aš žinau, kad žaliųjų frakcija beros vakar atsiuntė dokumentus, kai kurie, tiksliau netgi šiandien, o kai kurios frakcijos iš viso nieko neatsiuntė. Ir galbūt todėl tai dokumente ir neatspindėta. Tačiau rytoj vyks diskusija, per kurią mes galėsime nuspręsti dėl šio dokumento struktūros, nuspręsti remiantis oficialiais regi Mm, komentarais, pirminiais komentarais. Kiek toli mes e, galime eiti. Tai yra tai, ką dabar sekretoriatas yra parengęs, tikrai nėra galutinis variantas. Tai tiesiog e, politinių frakcijų nuomonių apibendrinimas. Taigi rytoj kalbėsime apie turinį, o kalbant apie patį procesą. Tikiuosi, kad koordinatoriai kai ką parekomenduos šiandieną. Manau, kad šis pasikeitimas nuomonėmis buvo labai naudingas ir mes galime atsižvelgti jūsų komentarus per koordinatorių darbo grupę. Taigi tuo mes galime baigti šitą punktą, periname prie penktojo klausimo. Mūsų delegacija vyko į Prancūziją. Lambert Fanistero pirmininkavo šiai delegacijai. Jūs tikiuosi visi gavote šio vizito ataskaitą. Aš paprašysiu pono Lambert papasakoti mums apie šį vizitą, ar bet ką kitą, kas jame dalyvavo. Tai turbūt būtų mums labai naudinga. Taigi, ponia Lambert, žodis jums. Voorzitter, eh, heel graag kort en ik vraag ook de collega's waar nodig eh, er. Ačiū, ponia pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. parlamentinio komiteto nariams svarbu, kad tokie vizitai vyktų, nes tada pamatome, kaip viskas veikia praktikoje, kaip veikia mūsų politika. Tad per šį vizitą mes vykome į Turiną. Ir Matėme, kaip e, regioninės politikos ankstesnėje karta veikė, kaip e, buvo stengiamasi sukurti naujų darbo vietų. Ir mes kalbėjomės su vietos atstovų bei region, regionų, e, su vietos savaldos ir regionų atstovais. Ir man įtaka padarė tai, kad šis rytis yra sustiprinta šis rytis yra ganėtinai kaimiška. Kas man padarė įspūdį? kad dabar yra diskutuojama apie šių fondų ateitį ir tai reikia įdėti, matyti visame šiame bendrame kontekste. Visi sako, kad šis instrumentas yra puikus, mes turime išlaikyti, tačiau su juo sunku dirbti. Tad reikia pasimokyti iš praeities. Visi sakė, kad taip, tai geras instrumentas, tačiau su juo yra sunku e, dirbti. Mes turime pažiūrėti, ar regioniniu ir vietiniu mastu buvo pasiekti iškelti tikslai. Visi sako, kad daug biurokratijos ir kad jos reikia mažinti, reikia turėti erdvės atsikvėpti. Kalbant apie fondo ateitį, biurokratija ne, nepagerina Europos įvaizdžio, kad e, pinigai eina iš Briuselio į Paryžių. Tai turėtų būti paprasta procedūra, būtų, turėtų būti paprasta gauti Europos pinigus. Žmonės nežino, ar tai Europos, ar tai Paryžiaus pinigai. Ir e, būtent tai mums paaiškėjo per šitą vizitą. Na, o antroje vizito dalyje mes vykome į miestą, į Paryžių. Mes e, žiūrėjome ir mūsų regioninės politikos urbanistinę, e, urbanistinius aspektus bei socialinius bei ekonominius aspektus. Ir e, turėjome priimti platesnį požiūrį Visa struktūra, kurią matėme, yra labai prancūziška. Nepaisant to, mūsų buvo paprašyta supaprastinti procedūras ir ponė Sofija Okelį ir ponė Delį, dvi svarbiausios mūsų delegacijos narės, daugiausia prisidėjo prie mūsų diskusijų. Tai buvo labai naudinga. Labai dėkoju. Sofija, ar norite pasakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, man didelė garbė buvo pasveikinti visus a, narius, kurie a, vyko į šį vizitą Prancūzijoje. Turine mes e, apsilankėme tose įmonėse, kurios kuria didelę e, pridėtinę vertę, gamina labai kokybiškus produktus. Jie specializuojosi produktuose, negamina masinių e, negamina produktų masiškai, ypatingai e, geležinkelininkų įmonės. E, kurios tikrai viršė mūsų lūkesčius mokslinių tyrimų ir plėtros rytyje, dėl to, kad labai daug į tai investuoja. Šio vizito tikslas buvo apsilankyti tose regionuose, kurių šalių BVP yra aukštas, tačiau jos turi regioniniu mastu gauti naudos iš to aukšto BVP. Tai yra, jos turi gerinti ekonominę situaciją savo regionuose, kurti darbo vietas. Dar vieną dalyką norėčiau paminėti. Įtaka, kurią e, tose vietovėse turi regioninė politika, neturėtų, to, nėra tokia didelė, kaip turėtų būti, atsižvelgiant į regionį ir sanglaudos politiką. Ir dažnai kai matai Eurobarometro statistinius duomenis, e, sužinai, kad Europos piliečiai taip toli jaučiasi nuo Europos, kiek, kiek tik tai, tai įmanoma. Labai svarbu, kad europiniai veiksmai būtų aiškiai įvardyjami Europos piliečiams. Tai svarbu ne tik tiems, kurie vykdo e, šios Europos projektus, bet taip pat ir atitinkamiems agentams. Kartai žmonėms sunku suprasti, kas yra Europa. E, įmonių buvo paklausta, kokie sudėti, kokio, kiek sudėtingos yra e, Europos procedūros, buvo paprašyta jų įvertinti nuo 0 iki 10 balų, jie pasakė 12 balų, tai reiškia, kad sistemos yra labai sudėtingos. Ačiū. Merci, euh, madame la prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau prisiminti, kad Ile e, de France e, regione įvykęs delegacijos apsilankimas buvo tikrai labai naudingas. Mes turėjome galimybę įsitikinti, kad įmanoma vykdyti integruotus projektus įtraukiant visus veikėjus, asociacijas, bendrovės bei piliečius. Visi įsitraukia į tų projektų įgyvendinimą. Ir tame Prancūzijos regione šie projektai tapo prioritetiniais socialinės ryties tikslų, ten juos, jais siekiama e, lygia greta kaip ir ekonominių tikslų. Ir urbanistinis projektas buvo būtent tas, kurį įgyvendindami pasiekėme konkrečių rezultatų. Ir Ilde France regione iš tikrųjų konkrečiai apčiuopiamai uh, E, pasiekta geresnės e, gyvenimo kokybės miestuose. Žmonės įtraukti į tų projektų gyvendinimą ir jie, tie projektai leidžia pasiekti uh, teigiamų rezultatų. Norėčiau Jums priminti, kad Ile-de-France regionas panaudojo 5 procentus regioninio vystimosi fondo, 5 procentai buvo skirti pastatų renovacijai. Ir tai, tai yra konkretus atvejs, kuomet kai politikai išsiaiškina svarbiausius gyventojų piliečių tikslus ir kai jų išklausoma, tuomet galima pasiekti labai gerų rezultatų, galima pasiekti sinergijos. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasidžiaugti jau išsakytais pastebėjimais. Taip pat noriu pastebėti, kad sanglaudos fondo ateitis yra labai svarbi, jis bus svarbus ateitie, koks ir buvo praeitie. Ir man labai džiugu pažymėti štai ką. Tai svarbios ne tik diskusijos dėl finansavimo iš to fondo ateities, bet ir kaip tai pristatoma, kaip tų lėšų iš to fondo panaudojamas pristatomas visuomeniai. Kalbant apie ryšių su visuomenė, tai ES ryšių su visuomenė sistema prasčiausiai veikia. Žmonės išgirsta tik tai apie nes, nesėkmių atvejus, o ne apie sėkmės atvejus. Ir jeigu, na, ką tik išgirdome pavyzdį apie tai, kad e, žmonės ES numatytas procedūras laiko labai sudėtingomis. Tačiau tai yra klaidingas suvokimas. Tačiau būtent mes ir skleidžiame tą informaciją. Noriu pateikti pavyzdį, man, savo šalies pavyzdį. Ji per pastarosius 15 metų išgyveno visišką pertvarkymą. Būtent ES e, lėšų dėka iš regionų ir sanglodos fondų. Ar žmonės apie tai žino? Ne. Ar vyriausybė tai prisimena? Ne e, ji prisima tik tai nuopelnus, o ES tenka visa kritika. Galiausiai dar vienas dalykas. Dabar galima laisvai važiuoti per visą Airiją, nuo Belfasto iki Korko. Ar ES atstovai dalyvavo, kuomet buvo atidarytas šis greitkėlis? Ne. Ar ES lėšas buvo panaudotos to greitkelio statybai? Taip, iš dalies buvo ES lėšų. Taigi, jeigu kalbame apie tai, kas vyks ateityje, informacijos klaida yra labai svarbu turime mąstyti apie tai, kas bus svarbu Europos Sąjungai ateityje. Ir Airijoje, pavyzdžiui, vykstant referendumui, paaiškėjo, kad daugybė žmonių neigiamai vertina ES, nežiūrinti tai, kad su ES yra siejamos geros žinios ir geri pasiekimai. Reikėtų priversti vyriausybės tais atvejais, kuomet e, projektai finansuojami iš ES fondų, kad ES atstovai dalyvautų tuos pro projektus inauguruojant ir jų, užbaigiant jų įgyvendinimą. Ir mes, parlamento nariai, taip pat turėtumėme to reikalauti, kad mes, Europos parlamentas, Europos parlamentarai būtumėme, dalyvautumėme tuose projektuose, tų projektų pristatymė, kuriuose panaudojamos ES lėšos. Ir mes tikrai daug nuveiktume demokratijos labui, plačiaja prasme nes mes labai aiškiai parodytumėm žmonėms, kad ES rūpinasi žmonėmis ir kad jos dėka galima pasiekti pokyčių ir kad tai jau, taip jau buvo ir kad tokie projektai bus vykdomi ateityje. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist natürlich äh, Jammern in Mėly kolegos, manau, kad e, dėjuojame dėl paties e, svarbiausio dalyko. Tai yra Europos politikos pristatymo noriu pateikti tokį pavyzdį. Aš lankiausi vakarų Lenkijoje įvairiose darželiuose ir mokyklose ir ten ne visi netgi žinojo, kas yra mm, europarlamentarai. Gal tai susiję ir su e, tuo, su, rink, su Lenkijos įstatymo um, rinkimų įstatymu, nes galbūt ten vietiniai parlamentarai yra labiau žinomi. Reikėtų mums visiems pasistengti taip organizuoti savo darbo atvarkę, kad dalyvautume ir visose renginiuose įvairiuose regionuose. Aš savo ruoštų noriu padėkoti poniai Deli už šio vizito organizavimą, už tai, kad labai aiškiai ji parodė, jog sanglaudos politika nėra tik bandymas susijęti skurstančiuosius ir turtinguosius, naikinant um, prarąją tarp jų. Ačiū už tai, kad buvo parodyta gilesnė sanglodos politikos esmė. Pats vizitas buvo labai gerai organizuotas, na, o jei kalbame apie sanglodos politiką, tai ES 2020 m. strategijoje sanglaudos politikai skiriamas e, labai ribotas dėmesys. Aš manau, kad mes turėtume būti samoningesni ir pasakyti, kad sanglaudos politika yra ES politikų esmė. Ir būtent iš sanglaudos politikos gimsta kitų politikų turinys. E, taip pat turime pripažinti, kad sanglaudos politika leido išaukti Europos Sąjungai ir samglaudos politika gali pasigirti sėkmės istoriją, nes tik jos dėka e, buvo padaryta pažanga. Ir pirmiausia, daugiausia dėmesio turėtume ir skirti samglaudos politikai. Ačiū. Ačiū labai. Nežinau, ar dar kas nors norėtų pasisakyti. Jei ne, aš kaip šio komiteto narė taip pat norėčiau pasisakyti. Manau, kad gera proga dabar pasinaudoti šiais debatais ir padaryti tam tikras išvadas, pasimokyti iš savo patirties. Norėčiau padrasinti visus kolegas, kurie organizavo vizitus į kitus regionus ar valstybės nares, kad jie tikrai perskaitytų tas parengtas ataskaitas, nes juose galima rasti idėjų, kaip galėtume patobulinti savo vizitus, vykdami į kitas ES vietovės. Noriu iškelti dar vieną klausimą. Kai mes vykstame kaip parlamento nariai į kokį nors regioną, būtų naudinga mums e, ir tokiu būdu galėtume suvokti Europos politikos silpnasias vietas, ir kaip parlamentarai suvokti savo misiją. Manau, kad mūsų pareiga yra pasinaudoti šiais vizitais siekiant e, padidinti ES matomumą. E, kolega Keli teisingai pabrėžė e, parlamento matomumo, parlamento garsinimo svarbą už e, Briuselio ribų. Pasinaudokite e, tais vizitais, pasinaudokite progomis ir skleiskite informaciją. Ja galima skleisti įvairiose miestuose ir vietovėse įvairių renginių metu. Manau, kad Tais atvejais pats poveikis visuomeniai būtų dar stipresnis. Taip pat norėčiau priminti, kad mes sutarėme su komisijos nariu, kad e, jis informuos mus, jei vyks į kurią nors jūsų rinkiminę apygardą. Tokiu būdu parlamento nariai galės lydėti komisijos narį jo vizito metu. Manau, kad tokia politika būtų ten veiksminga. Jūs galite kreiptis ir į komisijos nario kabinetą. Noriu Jūs informuoti apie pirmininkų sąjungoje priimtą sprendimą dalintis informaciją su delegacijų pirmininkais, kad būtų galima perskaityti ataskaitas, nes e, informacija kartais gali būti naudinga ir kitiems um, parlamentarams. Lambert Patofanisteroj. Ačiū labai, aš manau, kad turėtume e, atkreipti dėmesį ir į e, teksto struktūrą. Informacija turi būti įskaitoma ir aiški. Nes kartais aš netgi su savo akinių pagalba neįskaitau to, kas parašyta skirtingose straipsneliuose. Taip, tačiau prisiminkime. Tai ir turėkime omenyje rengdami kitas ataskaitas. Dabar pereikime prie šeštojo darbo tvarkio punkto. Valstybių narių kontrolė, kaip komisija vykdo gyvendinimo įgaliojimus. Noriu trumpai priminti jums e, tai, kaip naujoji sutartis e, keičia ES teisėkuros procedūras. Komisija pateikė tarybos ir parlamento reglamentą, kuris numato valstybių narių kontrolės galimybę kaip komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus. Tame reglamente numatomas mechanizmų taisyklės ir bendrėjai principai. Buvo paprašyta iš regi komiteto parengti nuomonės projektą ir sutartyje yra vienas pakeitimas susijęs su įgyvendinimo įgaliojimais. tie įgaliojimai yra komisijos įgaliojimai, o teisės aktų leidėjas yra parlamentas. Mes pateikėme 16 pakeitimų. Jūri komitetas yra atsakingas komitetas, ponas Sajeris rengia pranešimą, o mes kaip regi komitetas pateikėme, atsiprašau, 16 pakeitimų, kurie daugiausiai yra susijęs su E, teisę į informaciją. Mes reikalaujame, kad parlamentui būtų leista susipažinti su informacija be apribojimų. Tokiu būdu siekiame padidinti skaidrumą įvairiose procedūrose. Taip pat yra pakeitimas susijusias su procedūromis, su parlamento e, teisę paprieštarauti komisijos įgyvendinimo teisės aktams. Taigi tai yra techninio pobūdžio, teisinio pobūdžio pakeitimai, kurie yra e, sudėtingi, tačiau mes tikimės, kad šių pakeitimų dėka mes sustiprinsime Europos parlamento vaidmenį yra numatytas pakeitimų pateikimo terminas. Tai birželio ketvirtoji diena. 21-22 birželio balsuosime dėl šio pranešimo, nes jūri balsavimas vyks birželio 23 dieną. Taigi dėl nuomonės turėtų būti balsuojama dar iki balsavimo jūri komitete. Taigi turime susitarti dėl e, šio grafiko. Aš e, noriu pabrėžti, kad pakeitimų patekimo terminas yra tikrai trumpas, tačiau aš esu tikra, kad sekretariatas galės e, pagelbėti jums teikiant pakeitimus ir šią procedūrą bus galima padaryti tikrai greitai, kad suspėtume balsuoti birželio pabaigoje. Aš nežinau, ar kas nors norėtų pasisakyti šią temą. Nieko nematau, tuomet galima pereiti prie septintojo darbo atvarkės punkto. Tai yra e, grįžimas prie klausimo, kuris, e, dėl kurio sprendimas jau buvo priimtas, tačiau įsigaliojus naujai sutarčiai taryba pristatė pakeitimus e, pateiktam dokumentų ir dabar reikalinga surenkti pakartotinas procedūr, atsiprašau, pakartotinas konsultacijas dėl procedūros. E, mes jau konsultavome su tarybos teisės tarnyba, taip pat e, kreipėmės ir į parlamento teisės tarnybą, kad jie kuo greičiau pateiktų savo nuomonę dėl šio klausimo. Mes e, norėtume, kad e, pakartotino konsultavimuose procedūra prasi, vyktų su paprastintu būdu. Tai reiškia, be jokių pakeitimų, neteikiant pakeitimų ir tai leistų mums pabaigti šią procedūrą birželio mėnesį, birželio pabaigoje. Reikės, e, kad koordinatoriai pateiktų savo rekomendaciją Šio dokumento pranešėja buvau aš. Dabar reikės pakartotinai patvirtinti pranešėją arba išrinkti naują pranešėją. Taigi šis klausimas dar yra atviras. O dabar komitetas turi priimti tik šį sprendimą ir jokių kitų. Tačiau jei niekas nenori pasisakyti šio klausimu, tuomet lauksime koordinatorių rekomendacijos dėl pranešėjo paskyrimo. Is, is, already... Atrodo, Dirkas jau yra čia. Ir mes duosime dar penkias minutės, galime pereiti prie aštuntojo klausimo, tai yra keitimasis nuomonėmis su generaliniu direktoriumi Dirku Aneriu ir Europos komisijos regioninės politikos e, vertinimą atliekančio padalinio vadovę Veroniką Gafį. E, jie pristatys įvertinimo pirmąjį etapą. Mm, tas įvertinimas buvo atliktas, atliktas berot spalį ar e, rugsėjį. Ji pirmininkavo e, šiai vertinimo komisijai ir aš ją pakviesiu čia. Um, uh, uh, Gerbiami kolegos, turbūt prisimenate, kai anksčiau keitėmės nuomonėmis su uh, pone Gafien ir kad Katerina Makenova, berots rugsėjį ar spalį. Buvo kalbama apie įvertinimo ataskaitos pirmąją etapą, kurį e, regio, regio, e, regio generalinis direktoratas e, atliko už 2000-2006 metų laikotarpį. Dažniausiai daugiausiai ten buvo kalbama apie regioninius fondus, tačiau reikėjo ir kitus paliesti. Taigi reikėjo atlikti mm, at, pasirenkant įvertinimą ir mes turime taip pat atsižvelgti ir į sprendimus, kurie bus priimti ateityje. Uh, Komisija ir parlamentas labai daug kenčia, nes mes vertiname 2000-2006 metus, o iš esmės darome išvadą 2014-2020 metams, remdamiesi ankstesniais laikotarpiais. Taigi, mes remdamiesi dabartinio laikotarpio išvadomis spręsime apie ateitį, tačiau taip jau veikia Europos Sąjunga. sąjunga. Tad dabar paprašysiu Veroniką pasisakyti ir Dirka taip pat. Pirmiausia, Dirkas. Labą, labą dieną. Dėkoju e, Jums už suteiktą žodį. Ponės ir ponai, džiaugiuosi ir dėkoju Jums už tai, kad suteikėte mums galimybę čia šiandieną Jums pristatyti rezultatus už 2000. 2006 metų laikotarpį buvo vertintas regioninio fondo panaudojimas ir tikiuosi po poros mėnesių mes atliksime panašų, panašią sanglaudos fondo įvertinimą, panašų įvertinimą. Ir paskui bus įvertintas ir socialinis fondas. Įvertinimas labai svarbiai prisideda prie atviros diskusijos plačioje ir apsiskaičiusioje um, auditorijoje. Ir man džiugu šiandieną pristatyti šiuos rezultatus. Jūs esate mūsų pagrindinis partneris, kurdami e, politiką ir prižiūrėdami jos gyvendinimą. Turiu pasakyti, kad niekada anksčiau mes e, tiek daug neinvestavome pastangų į ekspost įvertinimą, nei kad atlikdami 2006 metų įvertinimą. Norėjome, kad jis būtų visiškai teisingas ir tai viena iš priežasčių buvo ta, kad tai bus vienintelis įvertinimas, iš kurio galėsime pasimokyti ir kuriuo galėsime remtis, kurdami 2013 ir vėlesnių metų politiką. Mes naudojame kitokį metodą nei kad anksčiau. Anksčiau mes ekspostį įvertinimą atlikdavome remdamiesi holistiniu metodu. Tai buvo didelis vieno, vienas įvertinimas ir bandėme priepti visus politikos rezultatus bei įtaką. Tačiau toks metodas mums nebuvo tinkamas, jis buvo per platus ir per daug nekonkretus, rezultatai per daug bendro pobūdžio. Tad šį kartą mes darėme kitaip. Dvie, dviem aspektais kitaip. Pirmiausia, mes visą laikotarpį suskirstėme į kelias kategorijas pagal temas, grįšime prie jų netrukus, ir kiekvienai politikos kategorijai, sričiai sanglūdos politikos sričiai. Mes paskyrėme konkrečią ekspertų komandą įvertinimui ir su jais kartu bandėme išsiaiškinti, koks būtų geriausias metodas įvertinti konkrečią šitą sritį, remiantis turimais duomenimis ir pačios temos pobūdžių. Mūsų pagrindinis tikslas buvo surinkti kiek įmanoma daugiau sisteminės informacijos apie pagrindinės rytis. Ir viso to tikslas buvo labai paprastas. Visų pirma, gauti e, konkrečių specialių žinių ir rasti geriausius vertinimo metodus. Ir šiame vertinime mes bandėme pritaikyti daug metodų, e, kaip projektiniai pavyzdžiai, konkretūs na, išanalizuoti atvejai, makroekonominiai modeliai ir taip toliau. Mes norėjome surinkti įrodymus konkrečiomis temomis ir taip pagrysti sanglaudos politiką. Mes nusivylėme ir tai buvo labai neįtikėtina, tuo, kad mes neradome vieno rodiklio, parodančio, kad e, sanglaudos politika buvo ar nebuvo sėkminga. Mums pavyko sumažinti plėtros netitikimus. Ir turime taip pat e, numatę indėlį į savo darbą, mes e, sukūrėme tam tikrus modelių blokus, mes, jos, mes naudojame makroekonominius blokus ir iš esmės e, mes norėjome išaiškinti e, Mes norėjome įsiaiškinti kaip augimas gali būti susijęs su sanglaudos politika. Tačiau nepaisant to, mes norėjome, kad mūsų valdymo ir gyvendinimo sistemos e, pateiktų mums labai daug vertingos informacijos ir prieš pradėdami patį įvertinimą mes sukūrėme didelį duomenų bloką. Tuos duomenis ir rodiklius gavome iš įvairių šaltinių, uh, E, tai yra ir didžiuliai projektai, pagrindiniai projektai, kurie buvo labai svarbus duomenų šaltinis. Visą tai mes pabandėme apendrinti EBRD e įvertinime. Ir Mes norėjome tai, su, pasistengėme tai suskirstyti konkrečiomis temomis. Jūs matote sanglaudoje, skaidrėje, kad tai yra e, parama e, e, įmonėms, aplinkosaugos ir klimato kaita, transportas, struktūriniai pasikeitimai bei globalizacija, demografija ir lyčių lygybė ir kaimo plėtra. Ir kaip jau sakiau, netrukus mes tikiuosi panašius rezultatus parengsime ir įvertinę sanglaudos fondą. Šiek tiek atsiliekame dėl to, kad sanglaudos fondo gyvenimas truko ilgiau ir buvo pradėtas šiek tiek vėliau nei regioninio fondo įvertinimas. Norėdami gauti kiek įmanoma daugiau informacijos, mes uh, užvilkinome įvertinimą, sanglaudos fondo įvertinimą. Dabar aš paprašysiu kolegę Veroniką Gafė, kuri buvo vertinimo grupės vadovė, pristatyti jums šios, šio įvertinimo rezultatus. Aš tik tikiuosi, kad jūs nepabėgsite. <laughs> Taip aš pasiliksiu su didžiuliu malonumu. Labai ačiū. E, Madam Hubner. Ačiū, Dirkai. Pone Hubner, noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mus į šį regionų komiteto posėdį pristatyti mūsų ataskaitos rezultatus. Kai prisimenate, mes pažadėjome grįžti, kai visiškai vertinsime fondo veiklą. Ir aš norėčiau pristatyti pagrindinės išvadas e, pateiktas mūsų e, sutrumpintame pranešime. Čia tame sutrumpintame pranešime pristatoma 14 skirtingų studijų, kurios buvo e, vykdomos tris metus, jų visų vertė daugiau negu 4 milijonai eurų. Ir pagrindinė išvada yra tokia. Tokius vertinimus atlikti yra brangu, į visus klausimus atsakymų negauni, tačiau bent jau pradedame vertinti poveikį. Mes e, tu, tuos pranešimus atnešėme, jie, juos galima pasiimti prie įėjimo į salę, jeigu reikės, mes galėsime pasiūlyti daugiau kopijų. Taigi, pakalbėkime apie tai, kas vyko per 2000-2006 laikotarpį, paskui kalbėsime apie tai, koks buvo sanglaudos politikos uh, indėlis į pokyčius, kuriuos konstatuojame. Taigi per tą laikotarpį pirmojo tikslo regionuose augimas buvo didesnis beveik visose to e, tikslo regionuose. 25 ES regioniniai skirtumai sumažėjo, Pen, senosiuose 15 ES narių e, Atotrukis tarp regionų taip pat sumažėjo, išskyrus Graikiją, o naujosiuose dešimtyje ES valstybių regionų netolygumai išaugo. Pirmojo tikslo 15 ES valstybių e, buvo užfiksuotas 2 procentų BVP e, augimas tose regionuose, kur buvo parama ir 1,4 procentų augimas tose regionuose, kur nebuvo paramos. Toliau, ekonominė sanglauda. Negalime teikti, kad e, politika pasteisino ar ne, vien tik tai vertindami statistinius duomenis. Mes bandėme atsakyti keletą klausimų. Visų pirma, ar finansavimas buvo pakankamai didelis, kad būtų galima pasiekti skirtumų, Ar jis buvo nukreiptas į tikslinius veiksmius? Taip pat, ar makroekonominiai modeliai atspindi teigiamą poveikį augimui? Ar augimas buvo didesnis tose regionuose, kurie gavo paramą? Ir taip pat, ar yra konkrečių įrodymų, kad pasiekta pozityvių rezultatų? Ir laimiai atsakymas visus šios klausimus yra taip. Taigi mes tvirtai galime teikti, kad. E, sanglaudos politika padėjo pasiekti sanglaudos Europoje per tą aptariamą laikotarpį. Finansavimas buvo ypač didelis e, pirmojo tikslo regionams. Jis sudarė nuo 2 iki 3 procentų visų investicijų į pirmojo e, tikslo regionus. Ir taip pat pastebėtas papildomo 1 procento BVP augimas e, regionuose, kurie gavo paramą Graikijoje ir Portugalijoje. Taip pat remdamiesi duomenimis žinome, kad fondo lėšos buvo skirtos veiksniams, kurie skatina augimą. Tai yra e, investicijoms į įmonės infrastruktūrą. Toliau investicijų apimtis, mastai. Čia matote informaciją apie e, sanglaudos politikos išlaidas, e, palygintas su vyriausybės uh, E, metinės, metinius kapitalo vidurkius. Kaip matote, iš e, fondo buvo skirtos lėšos atsispindėjo kaip 7,28 procentai metinio augimo. Ir mes nusprendėme pristatyti rezultatus atskirai. Mes pasirėmė Quest modeliu ir mes vertinome bendrą e, visuminį sangodos politikos poveikį BVP. Taigi, ką tai reiškia? 25 ES valstybėse nuo 2000 iki 2009 bendras visuminis poveikis yra 0,7 procentų BVP, o iki 2015 jis turėtų išaukti iki 2,4 procentų. Ir dešimtyje naujų valstybių narių tas poveikis yra ženklesnis, o senosiuose 15 narių jis šiek tiek menkesnis. Tokius duomenys gavome ir pritaikė tą konkretų modelį, to modelio pagalba vertiname, kaip ekonomika funkcionuoja ir gauname tokius skaičius. Tai reiškia, kad sanglaudos politika įneša savo apčiuopiamą indėlį. Yra kitas Herman modelis, kuris paremtas kitokiu pagrindu ir e, tie modeliai nebūtinai visiškai atitinka vienas kitą, bet pritaikę tą modelį e, irgi gavome rezultatus, kad politikos poveikis BVP buvo teigiamas. Toliau investicijų struktūra. Šiame žemėlapyje norėjome pavaizduoti, kad skirtingos Europos dalise taikomos skirtingos strategijos. Žalia spalva pažymėtos zonos, kur investuota į infrastruktūrą, mėlyna investicijos į produktyvę aplinką, raudona e, žmogiškai ištekliai, o ružava e, labiau subalansuotos investicijos. Taigi, kaip matote, investicijų pobūdis skiriasi. Ir čia kalbu ne tik tai apie vystimosi fondą ir sanglaudos fondą. Čia matote, į ką investuojami išteklė. Toliau perinu prie kitų teminių sričių. Visų pirma, pagalba suteikta įmonėms valstybės narės patikė informacijos, kad suteikus paramą įmonėms buvo sukurta daugiau nei vienas milijonas darbo vietų. Tai labai realistiškas skaičius, jeigu vertiname visą informaciją. Tačiau tai nėra visapusiška ir tiksli informacija. Pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse e, duomenų rinkimo sistema yra labai gera. Ir stengiamasi surinkti duomenis, ypač nečiau paminėti Junktinė karalystė ir Vokietija, tai yra tikrai geri pavyzdžiai. Yra kitų valstybių narių, kur duomenys netaip kruopšiai renkami. Apie tai, kaip, kiek darbo vietų pasiseka sukurti. Norime, kad čia būtų pasiekta pažangos ateityje. Kai kuriuose e, vietovėse buvo dvigubai suskaičiuoti duomenys, Bet apibendrinus duomenis iš, surinktus iš visų programų, būtent tokį skaičių gavome bandėme vėlgi patikrinti kai kuriuos novatoriškus vertinimo metodus ir norėjome panaudoti geriausius sukurtus metodus. Ir tuos metodus e, taikėme vertindami, kokios naudos davė e, parama įmonėms. Lyginome įmonės, kurios gavo paramą su įmonėmis, kurios negavo paramos sunku tai padaryti ekspostį, jeigu nebuvo suplanuota tai daryti eksantę ir jeigu nėra visų duomenų. Tačiau, pavyzdžiui, išsiaiškinome, kad tų Vokietijoje investicijos vienam darbuotojai buvo didesnės tose įmonėse, kurios gavo paramą, nei lyginant su įmonėmis, kurios negavo e, paramos. Iš 8 tūkstančių eurų subsidijos galima išgauti nuo 11 iki 12 tūkstančių eurų papildomų investicijų. Norime panašų vertinimo metodą taikyti ateityje. Šios, šio ryto susitikime dalyvavo e, ekspertai iš Švedijos, Italijos, Junktinės karalystės. Pasitarėme su jais, kaip galėtumėme išplėtoti šį darbą ateityje ir norėtumėme, kad valstybės narės pačios labiau kreiptų dėmesį į šį aspektą. Šiame metode taikoma e, ekonometrinė sistema ir taip pat nagrinėjama politika. Taigi parama suteikta įmonėms. Šio vertinimo pabaigoje mes uždavėme klausimą, kurį turėtų diskutuoti valstybės narės ir jūs. Ar šis fondas turėtų teikti mm, ženklę pagalbą didelėms įmonėms? Ar tos didelės įmonės turėtų bandyti gelbėtis, padėti savo pačios? Uh, Kad atsakytume į šį klausimą, mums reikia daugiau informacijos apie įvairio skirtingų rūšių paramos teikiamos įmonėms veiksmingumą. Turime skatinti valstybės ir įmonės griežčiau vertinti e, sutiktos paramos naudą ir veiksmingumą. Dar vienas klausimas. Ko, kokiais tai tinkamais rodikliais ir priemonėmis remtis vertinant? dabartinėje ekonominėje aplinkoje norėtumėme žinoti, kiek yra sukurta saugių darbo vietų, nes mes kalbame apie, pastaruoju metu apie tai, kad saugios darbo vietos nėra vienas iš kriterijų, kuriais turėtume matuoti ekonomikos būklę, nes anksčiau buvo manoma, kad tai aktualu, dabar 21-ame amžiuje mes daugiau siekiame kurti darbo vietas naujose sritise, e, žinioms, imliose ekonomikos sritise. Tačiau, kai vertiname e, apsaugotas darbo vietas, reikia vertinti tam tikrus aspektus. Naujos sukurtos darbo vietos, būtent tai bandome išsiaiškinti, kiek naujų darbo vietų buvo sukurta. Tačiau taip pat diskutavimą, kaip daryti prielaidą, kad nauja darbo vieta sukurta, kada ji buvo sukurta, čia yra savi, ar yra sąveika tarp sukurtų darbo vietų ir išaugusio produktivumo. Tai vertinti Galima keliais būdais, pavyzdžiui, investuojate į naują įrangą įmonėje, sukuriate naujų darbo vietų žmonėms, kurie pri, prižiūrės tą įrangą ir ilgainiui išauks įmonės produktivumas. Tačiau viskas gali veikti ir atvirkščiai, galite investuoti į įrengimus ir bendrovėje nebereikės tiek darbuotojų, tačiau ilgainiui e, įmonės apyvarta išauks ir tuo met e, įmonė galės pasamdyti daugiau žmonių. Tuo pavyzdžiui norėjau paaiškinti, kad viską galima vertinti įvairiai. Toliau transporto sritis. Kokių, ką išsiaiškinome? Europos regionų vystimosi fondas e, dalyvavo kofinansuojant 13 procentų visų greitaeigių geležinkelio linijų ir 24 procentus greitkelių tiesimo. Taigi fondas taip pat finansavo 26 procentus, beveik 8 tūkstančių kilometrų ilgio e, greitkelius nutiestus Europos 15 senųjų narių ir taip pat e, geležinkelių linijų atnaujinimą. Mes bandėme vertinti šių projektų poveikį BVP ir aplinkai, tačiau mums tai nepavyko, galbūt reikia parengti naują modelį arba remiantis sanglaudos politikos modeliais galbūt reikia vertinti reikia kitokio vertinimo metodo. Jį galvojame tobulinti ateityje. Atliekant vertinimą vėl, vėlgi suformulavome klausimų, kuriuos reikėtų apsvarstyti. Visų pirma, greitai eigiai traukiniai. ne visais atvejais pasiteisino sanglaudos politikos fondo investicijos į greitaigius geležinkelius, būtent dėl to, kad tai labai daug kainuoja. Kai kuriais atvejais e, projektų vykdytojai perspėjo dėl tokių projektų. Uostų ir oro uostų, investicijos į, orus, į uostus ir oro uostus Taip pat gavome informacijos, kad nereikėtų finansuoti tokių projektų, kuriuos automatiškai finansuoja rinka. Iškėlėme klausimą, ar e, neturėtume finansuoti mm, greitkelių tiesimo ir ES 15, ne ES 12 yra aišku, kad reikalinga remontuoti kelius, kad pagerėtų gyvenimo kokybė, padidėtų saugumas, tačiau ES 15 taip pat galbūt reikėtų tiesti kelius, ypač turint omenyje, kad e, mes siekiame skatinti ir žaliasias investicijas. Tai yra, aišku, diskutuotinas klausimas. Dabar pereikime prie socialinės ir teritorinės anglodos. Šis vertinimo procesas parodė, kad e, kartais e, mes tarsi įrėminami ir žmonės galvoja, kad vienintelis e, sanglaudos politikos rezultatas tai yra ekonominė sanglauda, tačiau taip nėra. Todėl, kad ši sanglauda yra ir socialinė, teritorinė sanglauda. Ir daugeliu atveju investicijos lemia nebūtinai ekonominį augimą, tačiau socialinį ir, socialinę arba teritorinę sanglaudą. Trečias tikslas, atsiprašau, pirm, pirmojo tikslo srityje buvo pasiektas e, šis tikslas ir buvo pasiekti 36 procentai visų projektų antrojo tikslo srityje. Turiu pasakyti, kad tai nėra klaida, nes e, kartais investicijomis galime pasiekti ir kitų dalykų. Buvo patobulinta aplinkosaugos infrastruktūra, buvo pagerintas geriamasis vanduo, pavyzdžiui, pagerinta netgi 14 milijonų gyventojų, padaryt atliktas e, melioracijos drenažo darbai 20, e, 20 milijonų gyventojų. Taip pat buvo atnaujinti ir renovuojami e, miesteliai, taip pat e, miestų centrai, e, seni pramoniniai pastatai ir taip toliau. Norėčiau pateikti Jums e, vieną pavyzdį. Šį rytą Šiaurės rytų Anglijoje viena įmonė, Vokietijos įmonė Šiaurės rytų Anglijoje, uh, sukūrė naujų darbų vietų ir jie buvo paklausti, kodėl jie įsikūrė šiame Anglijos regione. Jie atsakė, kad tai vyko todėl, kad buvo ketinama renovuoti miestą ir e, dėl geresnės gyvenimo kokybės šiame reginio, regione. Tačiau iš tikrųjų, aišku, buvo ir ekonominių postumių. Kaip jau minėjau, mes e, galime stebėti, ypač darydami tokias analizės e, susijusios su šiais regionais, kad galima patobulinti ir gyvenimo kokybę ir e, sukurti teritorinę sąnglaudą. Tiesa, šios dalykus yra itin sudėtinga pamatuoti. Mes turime galbūt atlikti daugiau analizių. Galima galbūt reiktų uh, ieškoti ir kažkokio indikatoriaus, tačiau kol kas mes remiamės tik Eurostato sistema. Dažnai augimas yra ribotas, tačiau yra aktyviai mažinami socialiniai ir teritoriniai skirtumai. Turiu pasakyti, kad uh, dažnai mm, poveikis uh, pralenkia ekonominį augimą. Tačiau mes turėtume aiškiau pasakyti, ko mes norime e, finansuodami programas iš ERPF fondų. Ar mes nutarėme investuoti į e, tas intervencinės sritis ir, aišku, turi būti aiški logika paaiškinanti mūsų veiksmus. Jei perėsime prie antrojo tikslo, tikslo mes e, galėtume apžvelgti ir šią ataskaitą. Antrojo tikslo regionai yra mažai finansuojami regionai, tai mažiau nei 40 eurų vienam žmogui per metus. Tačiau šie um, regionai susiduria su ilgalaikėmis problemomis ir um, iškyla klausimas, kaip galima įvertinti tokias mažas investicijas ir jų poveikį, ilgalaikį poveikį. Tačiau mes vis dėlto pamatėme, kad daugeliu atveju tos investicijos tapo katalizatoriais, kurie um, pastumėjo padaryti ilgalaikės restruktūrizacijas ir mes pamatėme, kad šiuose regionuose buvo pasiekta taip pat pakankamai daug, lyginant su dideliais um, tikslais. Koks antrojo tikslo regionų poveikis ateičiai? Manoma, kad jis yra svarbus, tai buvo nustatyta įvairiose analizėse antrojo tikslo regionuose. Uh, visiškai nesvarbu, ar šiame regione jau buvo pritraukta investicijų, ar šis regionas gali pasižymėti laivybos istoriją, ar galbūt mažomis vietinėmis įmonėmis. Regionas gali pasikeisti. Svarbi yra pati vizija ir politikų valia. Regioninės e, strategijos tada įgyvendinamos paprasčiau, kai jos yra patikimos. Ir e, aišku, reikia keistis patirtimi ir e, pačioms valstybėms narėms. Kartais tai galima padaryti įvairiomis iniciatyvomis. Mes pamatėme, kad galima pasimokyti vieniems iš kitų, ypač pirmojo tikslo ir antrojo tikslo regionams keičiantis informaciją. mums dar reikia įrodymų, kaip, kokiu tikslu pasiekė antrojo tikslo investicijos, kaip buvo planuojamas finansavimas, tokios informacijos neturime. Kartais e, siekiama ne tik pagerinti konkurencingumą, tačiau pasiekti teritorinės ir socialinės sanglodos o to kartai, kartais tiesiog praslysta mūsų debatuose. Pereikime prie dar vienos skaidruolės, tai yra valdymo ir įgyvendinimo sistemos. Paskutinį kartą viešėdama čia, aš jums jau pristačiau šią temą, tačiau šiandien vėlgi kalbėsiu apie, nes manau, kad tai yra svarbu. ES 10 valstybės e, turėjo labai nedaug laiko įgyvendinti šias programas ir jų patirtis taip pat nebuvo didelė e, buvo um, baimių, kad nepavyks įsisavinti lėšų, uh, kils sunkumų ir nebus tinkamai paveiktos uh, vietos politikos ar ta politika nebus veiksminga. Tai pasakytume tiek apie ES10, tiek apie ES15. Mes uh, siekime, kad E, didžiausiai akcentai mm, būtų skiriami procesams ir finansiniai kontroliai. Ir turiu pasakyti, kad buvo sunku vertinti, nes buvo sunku susitarti dėl indikatorių, dėl kriterijų, pagal kuriuos atliekamas vertinimas. Mes nusivylę, nu, kiekvieną kartą nusivylėme savo skyriuje, kai pastebime, kad pinigai buvo išleisti nesėkmingai, kai pastebime, kad e, nepakankamai nuveikėme. Koks poveikis ateities politikai? Trumpai. Sanglaudos politikos tikslai labai įvairūs - socialiniai, aplinkosauginiai, ekonominiai. Ir tai yra sanglaudos politikos e, stiprybė turime patobulinti tikslų rengimo, įgyvendinimo ir vertinimo procedūras. Turime numatyti prioritus susijusius su visais tikslais. Taip pat reikia numatyti ir geresnius indikatorius, pagal kuriuos galėtume vėliau tas programas vertinti. Taip pat reikia, kad e, sutelktume tam tikras investicijas konkrečiose regionuose. Aš nesakau, kad tų tikslų turėtų būti daug, tačiau reikėtų sutelkti tam tikrą finansavimą į tam tikrą regioną, pasitelkiant visas galimas priemonės ir įgyvendinant ne tik vieną tikslą, tačiau keletą tikslų. Politinės priemonės negali būti a priori parengtos. Vertinimo metu mes pamatėme, kad patys regionai turėtų nuspręsti, kokie svarbiausi jų tikslai ir kokių politinių priemonių reikėtų imtis. reikėtų ir ateitie pabrėžti, kad kiekvienas turėtų žinoti, kokio tikslo siekia ir kokias priemonės pasitelks. Praeitįje e, buvo skiriamas finansavimas ir kartais jis buvo ir sėkmingas, tačiau žmonės nežinojo, kas pasikeitė. Ir dabar svarbu ne tik nustatyti tikslą, žinant, kad tas tikslas yra geras, e, reikėtų remtis ir praeities patirtimi. Ir apibendrindama, galiu pasakyti, kad šis vertinimas parodė, kad ERPF padėjo sumažinti skirtumus. ES e 25 buvo naudinga sanglaudos politika. Mes pasi... dabar įgyjome daugiau žinių apie šią politiką, apie skirtingus politikos tikslus pamatėme, kad ši politika padėjo patobulinti ne tik e, ekonominius rodiklius, tačiau ir kitus. Dabar mes turime daugiau žinių, tačiau kita vertus žinome, kad žinome labai nedaug. Tačiau e, sulauksime ir daugiau žinių. Mes e, išleidome Interreg ir Urban vertinimą šį mėnesį. E, kitų metų viduryje parengsime Sanglaudos fondo ISPA vertinimą ir mes taip pat įdėgėme ekspertų tinklą, e, kurie dalyvavo 2007-2013 metų programuose. Ir iki šių metų pabaigos arba kitų metų pradžios šis tinklas veiks visiškai sklandžiai, jame bus galima gauti informacijos apie ekspertų patirtį. Mes norėjome padaryti daugiau, norėjome padrasinti valstybės nares, atlikti nuodugnesnius vertinimus, kad vėliau būtų galima pasitelkus patirtį rasti atsakymus į įvairius klausimus. Tik tuo met, jei mūsų patirtis parodys, kad pasiekėme gero, gerų rezultatų, šią sanglaudos politiką galėsime plėtoti sėkmingai ir toliau. Ačiū už Jūsų dėmesį. Uh, I, I I Visų kolegų vardu noriu pasakyti, kad tai buvo labai naudinga, tai suteikė peno mūsų diskusijai. Galime pradėti diskusiją ir Markos Pyta yra pirmasis norintis pasisakyti. Ja, herzlichen Dank. Ana. Ačiū labai, ponia Aneri ir ponia Gafiai, už labai tikslę informaciją. Norėčiau tarti keletą žodžių apie um, keletą dalykų, kurie galbūt galėtų nulemti ir kito laikotarpio finansavimą. Man įdomi jūsų patirtis, koks santykis tarp sanglodos politikos fondų ir Europos regionų plėtros fondų. Jūs kalbėjote apie tai, kad šių programų vertinimas turėtų būti privalomas. Kalbėjote apie e, sintezę. Galbūt būtų galima šiuos du fondus, Anglodos e, fondą ir ERPF fondą, netgi e, sujungti į vieną fondą. Ar nesvarstėte šio klausimo, galbūt tai būtų veiksminga? Pone Aneri, jūs turbūt esate pripratę prie panašių klausimų, na, nebūtinai privalote lab, plėstis ir kalbėti apie visas smulkmenas, galbūt galėsite pateikti bendrojo pabudžio atsakymą. Antrasis mano klausimas susijęs su Graikija kuri dar 2000 metais, 2006 metais buvo įspėta dėl stabilumo pakto reikalavimų nepaisimo. Uh, Tuo tarpu dabar jūs teigiate, kad Graikija yra vienintelis regionas, kur tie skirtumai išaugo. Jūs pateikėte Atenų pavyzdį. Man iškilo toks klausimas e, valstybėse, kurios pakartotinai nusižengia stabilumo pakto reikalavimams, ar tas toms valstybėms galime ir toliau skirti fondų lėšas? Ar nėra kokiu nors saugiklių, kurie leistų to nedaryti? Iškyla ir dar vienas klausimas. Kodėl komisija nepasinaudojo Sanglodos fondo reglamento straipsnių, kuriuo remiantis e, tais atvejais, kai valstybė ženkliai nepaiso stabilumo pakto reikalavimų, tokiai valstybei yra nutraukiamas finansavimas iš sanglodos fondo. E, kodėl buvo nepasinaudota e, šiuo straipsniu ir šią galimybę? Kitas mano klausimas susijęs su sanglaudos politikos ateitimi. Ar formuojant ateities politiką neturėtume numatyti tokio mechanizmo, kuriuo remiantis ne komisija pirmoji turėtų pranešti valstybėje nariai, kad e, finansavimas jai yra nutrauktas, tačiau galbūt reikėtų sukurti automatinę sistemą, tam tikrą sankcijų mechanizmą, kuriuo remiantis e, tai valstybė, kuri netitinka sanglo, atsiprašau, stabilumo pakto reikalavimų būtų nutraukiamas finansavimas. Pone Gafi, klausimas e, susijęs su greitkelių tiesimu. Ar nebūtų galima finansuoti ir ES 15 šių projektų? Uh, Jei mes e, norime akcentuoti rytų ir vakarų jungčių tiesimą, tai kodėl negalėtume um, didesnio finansavimo skirti ir ES 15, nes taigi irgi susijęs su regioninės politikos prioritetiniais tikslais. Ačiū. Žbita Ukačievska. Labai ačiū, Elžbieta Ukačievska. Ačiū ponė pirmininkė. Turiu tris klausimus. Pirmiausia, e, tik tais norėčiau pasakyti, kad visai nebejoju tuo, kad sanglūdos fondas yra sėkmingas, pasirodė esantis sėkmingas. Tačiau jeigu tikimės iš jo dar daugiau, bet kokiu atveju galima pasakyti, kad ir taip jau buvo daug pasiekta. Mano klausimai būtų tokie. Ar įmanoma atskirai įvertinti sanglaudos politiką ir jos įtaką regionams. Tai vertinti atskirai nuo kitų politikos aspektų. Mano antras klausimas susijęs su tuo, ką sakė uh, anksčiau kalbėjusieji. Svarbu e, panaudoti rinkodaros priemonės, norėdami įgyvendinti sanglaudos politikos iniciatyvas, gerindami ES įvaizdį. Nes negali būti taip, kad imamasi iniciatyvos nepasakius, kad ji finansuojama ES. Trečias klausimas. Galbūt nebuvo padaryta tyrimų, tačiau galbūt jūs patys norėjote išsiaiškinti, kiek skirtingose valstybėse narėse yra priimam, prieinami fondai. Ponas mm, Pypek kalbėjo apie mane, kad kalbėjo prieš mane apie tai, kad taisyklės ES turi būti vienodos visoms valstybės narėms, nes kai kur e, yra daug sunkiau prieiti prie fondų negu e, kitose valstybėse narėse. Tad reikia palyginti naudos gavėjų e, turimus pristatyti dokumentus, procedūras ir taip toliau norint gauti finansavimą. Gal galėtumėte atsakyti? Thanks. Ačiū labai. Pirmiausia, atsakysiu į pono Piperio klausimą jums leidus. E, Sanglaudos politik e, fondas ir e, regioninės plėtros fondas. Taip, seniau šie fondai buvo labai sudėtingi, nes regioninės plėtros fondas buvo numatyti tam tikri mechanizmai, o sanglodos e, fondo lėšos buvo naudojamos konkrečioms programoms. Vėliau ERPF fondo lėšos buvo naudojamos regioninio ligmens projektams finansuoti. Taip sutinku kartais du reglamentai, pagal kuriuos finansuojami projektai iš šių fondų prieštarauja vienas kitam. Pavyzdžiui, didelis projektas e, sanglodos fondo prasme yra apibrėžiamas visai kitaip, nei jis būtų apibrėžiamas ERPF prasme. Turiu pasakyti, kad aš pasisakau už tai, kad mes e, abiejų fondų lėšų panaudojimui turėtume sukurti griežtas ir labai vienodas taisyklės. Aš nežinau, ar mums užteks politinės valios ir mes žengsime dar vieną žingsnį ir pasakysime, kad sanglodos e, fondą tarsi išardysime ir nukreipsime į jį ar paversime jį e RPF dalimi, kurdami vieną programą. Na, vienai par kitaip aš manau, kad tikrai būtų padarytas labai didelis žingsnis, jei šie du fondai ir jų lėšos būtų paskirstytos pagal vieną programą, pagal tas pačias žaidimo taisyklės. Na, kitas klausimas - Graikija ir stabilumo paktas. Pirmiausia, reikėtų išvelgti regioninius skirtumus pačioje Graikijoje. Jie išaugo, o tai paaiškinama ir dideliu Atenų augimu pastaruoju laikotarpiu. Mes svarstėme, Vertinant makroekonominės Graikijos problemas, ar nereikėtų keisti sanglaudos politikos, galbūt reikėtų kažkaip kitaip reaguoti į tuos makroekonominius e, rodiklius, nes negalime kalbėti apie tvarų augimą, jei nėra labai e, stabilių, tvarių makroekonomikos rodiklių. Graikijos atveju mes svarstėme, ar nebūtų protinga konkrečių laikotarpių pasiūlyti ministrų tarybai nebeteikti Graikijai finansinės paramos iš sanglodos fondų. Tuo tarpu Graikijai lėšos iš šio fondo būtų tarsi vienintelė parama, kuri leidžia jai kažkaip išsikapstyti iš tos uh, sudėtingos situacijos. Tai būtent pinigai iš struktūrinių form, fondų dabar gelbsti Graikiją. Būtent dėl šios priežasties mes dėlsime ir dėlsime likščiol. Kalbėjome su kolegėmis ir kolegomis ekonomistais ir svarstėme, ar nereikėtų numastyti tam tikro e, priežastinio ryšio tarp e, makroekonominių rodiklių ir sanglodos fondo pol, e, lėšų panaudojimo. Galėtume įsivaizduoti tris lygmenis. Pirmiausia, pirmas lygmo būtų makroekonominis lygmo. Čia visas taisyklės galėtume palikti tokias, kokios jos yra. Komisijai, prieimu, komisijai teikiant pasiūlymą, pritarus tarybai, būtų galima nutraukti finansavimą iš sanglaudos fondo. Kitas variantas, kitas lygmuo būtų automatinis finansavimo nutraukimas, e, nustačius, kad šalis nesilaiko stabilumo pakto reikalavimų. Finansavimas būtų nutrauktas liktol, kol šalis nepateikia įtikinamo plano, kurio remintis būtų galima spėti, kad ji laikysi stabilumo pakto reikalavimų. Manau, kad e, tai yra klausimai, į kuriuos tikriausiai atsakymus rasime tik ateityje. Antrasis mano minėtas e, klausimas tai yra tas priežastinis ryšys, reikalavimų nustatymas ir galbūt ryšys tarp nacionalinių reformų programų e, taikomų ES 2020 strategijos rėmose. Ir kita vertus reikėtų rasti ryšį, kaip įgyvendinti tas reformų programas. Aš nežinau, ar jūs susipažinote su pono profesoriaus Monti pasiūlymu. Jis teikia pasiūlymus vidaus rinkai tobulinti, pasitelkiant lėšas iš rezervo. Jei valstybė narė išpildo vidaus rinkos reikalavimus ir jie trūksta labai nedaug, tas lėšas, tą finansinę paramą jie galėtų gauti iš atitinkamo rezervo. Šie klausimai dievaži nėra tik techninio pobūdžio klausimai, jie yra politiniai klausimai. Tačiau turėtumėte žinoti, kad šie klausimai dabar tikrai yra svarstomi, ieškoma įvairių išeičių iš šios problemos. Na, tiesa, dar pamiršau tą trečiąjį lygmenį, kuris mums yra labai įdomus struktūrinėje politikoje. Tai yra tas lygmuo, kuriame turime atsakyti į klausimą, kaip ateityje galėtume pasiekti, kad mūsų stebėsenos ir kontrolės funkcijos būtų susijusios su sanglaudos politikos efektyvumu konkrečiame regione. Galbūt reikėtų sukurti um, visą apimančius administracinius mechanizmus. Taigi šioje srityje taip pat svarstoma, kaip būtų galima patobulinti sistemą. Taigi makroekonominis lygmuo reformos antrasis lygmuo ir trečiasis lygmuo, kaip galėtume užtikrinti, kad tuo laikotarpiu, kai valstybių biudžetuose pinigų yra nedaug, kaip būtų galima užtikrinti, kad valstybės pasinaudotų struktūrinių fondų lėšomis. Perėsiu prie dar vieno klausimo. Ar sanglodos politikos poveikis turėtų būti vertinamas e, remiantis priežastiniu ryšiu. Turiu pasakyti, kad mes neturime pakankamai statistinių duomenų. Reikėtų perėti prie labai sudėtingų modelių pritaikytų konkrečiai problemai. Likščiau mes e, vertindami naudojomis skirtingais modeliais, skirtingų mokyklų, skirtingų kilmių modeliais ir matydami, kad vertinant lėšų panaudojimą pagal skirtingus modelius pasiekiama tų pačių rezultatų, tuomet priimdavome sprendimą. Mano žiniomis, Veronika tiesą pasakius, čia galėtų taip pat pakomentuoti. Taigi, mano žiniomis mes e, surinkome nedaug informacijos, kuri atskleistų kaip skirtingose šalyse skiriasi pati prieiga prie struktūrinių fondų lėšų. Galime tik pasakyti, kad skirtingos valstybės narės pateikia skirtingus projektus, kartais tiesiog nacionaliniai teisės aktai tampa barjerais ir numato kažkokius griežtus reikalavimus susidūrėme ir su tokiais atvejais ir tuomet susisiekėme su atitinkamais regionais ar su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir bandėme jas įtikinti, kad jos keistų savo nacionalinius įstatymus kad dėl jų nebūtų apsunkinama prieiga prie struktūrinių fondų lėšų. Neturėtume leisti, kad e, ir toliau būtų tokia praktika, kad jei mes e, susitarėme dėl kokiu nors taisyklių, tai kol jos nuleidžiamos į tą regioninį lygmenį, jos padaromos dar griežtesnėmis, nes tokiu atveju apsunkinsime prieigą prie struktūrinių fondų lėšų ir e, iš 100 procentų investicijų liks tik galbūt 40 procentų investicijų ir tokiu būdu mes tikrai nepasistumėsime į priekį. Gerbiami kolegos, e, pasisakyti norinčių yra 11, tad prašysiu kalbėti labai trumpai. Dabar Elisabeth. Ačiū labai, noriu pasveikinti, pranešimas tikrai yra labai geras. Iš pradžių perskaičiau, kad ekspostą vertinimas tikrai nebėra toks įdomus. Tas 7-13 e, metų laikotarpis mums tikrai nebėra įdomus, mus domina ateitis. Tačiau tai, kas buvo padaryta rengiant tą vertinimą tikrai yra verta dėmesio, nes mes galime pasimokyti iš praeities. Norėčiau sureaguoti į kai kuriuos klausimus. Pasigirdo šiandien mintie, tokių minčių, kad apskritai labai sunku pamatuoti tų fondų poveikį sunku pamatuoti, kiek naujų darbo vietų atsirado tiesiant kelius arba greitkelius. kelius renovuojant e, gatves. Sunku pasakyti, kiek pasistumėjome į priekį mm, plėtodami aplinkosaugos programas. Turiu pasakyti, kad e, Europos parlamentas rengė pranešimą, e, bendradarbiavome su pone Westfall tas pranešimas, tiesą pasakius, dabar rengiamas ir manau, kad e, jame atsispindės statistinė informacija, todėl kad e, jį rengiant pasitelkiama informacija iš atskirų valstybių narių. Antrasis svarbus klausimas tai yra biurokratija ir kontrolė. Pone Aneri, jūs kalbėjote, kad kartais baiminas, baiminamas biurokratijos ir kartais kaltinama pati Europos Sąjunga, kad joje biurokratizmo esama per daug. Tačiau turiu pasakyti, kad lengva padaryti vieną klaidą. Tiesa, galbūt ta klaida dar neatsispindi iš e, to buvusio laikotarpio vertinimo Dėl žinomų priežasčių, kas tuomet e, dalyvavo diskusijose, tas žino, jūs sumažinote kontrolių atskiruose regionuose apimti. Tai buvo negerai, nes e, to pasakoje nebežinome, ar regionas atsigavo, ar neatsigavo, ar sukurta naujų vietų, ar ne. Aš manau, kad reikėtų dažniau kontroliuoti lėšų panaudojimą pačioje vietoje, nes dažnai um, kontrolės yra neskelbiamos, um, revizoriai ateina be jokio pranešimo ir Tuomet lengviausia yra nustatyti, kur daroma klaidų ir, kas yra labai svarbu, galime reikalui esantas klaidas bandyti ištaisyti. Galima konstatuoti tikrasias problemas, galima rasti atsakymus į klausimą, kokiu veiksmu imtis, kad taip nebūtų. Parlamentas galėtų kreiptis į tarybą su prašymu, kad tos kontrolės būtų daž, dažnesnės. Tokiu būdu tikrai nepadidės biurokratizmo, vyks protingi pokalbiai. Ir tokiu būdu ir audito rūmai bus įtraukti į šį procesą. Tai bus tarsi prevencinė stebėsena. Mes nesakome taip iš anksto, kad jūs čia padarėte tai negerai ar tai negerai, pasižiūrėkite į savo 2006 metų istoriją, pavyzdžiui. Ne. Na, tiesą pasakus, gal galime tą mintį ir patikrinti, galime e, pasiūlyti pačioms valstybėms narėms pasikviesti audito rūmų atstovus, kad jie vertintų uh, paramos iš struktūrinių fondų panaudojimo galimybės. Na ir paskutinis dalykas, kiek kritiškai vertinu jūsų mintis dėl nacionalinių reformų planų. Jūs kalbėjote apie regionų svarbą. Aišku, nacionaliniai reformų planai yra čia svarbiausi. Jie yra patvirtinami pačiame aukščiausiame lygmenyje. Pažiūrėkime į Barker pranešimą. Ehm, ten ir pamatysime, kurie regionai laikomi pačiais svarbiausiais. Manau, kad vis dėlto sanglodos politika yra viena svarbiausia ES politikų. Joro. Labai ačiū, ponė Joro. Ponas Joro. Labai ačiū. Pone pirmininkė, turiu labai paprastą klausimą įvertinimo grupės pirmininkiai. Jūs atlikote įvertinimus Tačiau ar jūs vertinote ir tuos fondus, kurie siunčiami į periferinius, labai tolimus regionius, regionus. Ir ar visame savo tyrimę turite informacijos apie, e, kiek, apie tai, kiek lėšų į tuos periferinius regionus yra siunčiama? Ačiū. Ponas Kirilov. Pone E, Gafiai, ponė Kirk, norėčiau jums, jūs labai pagirti atlikus tokį vertinimą rytai mums pristačius. Taigi jūs dabar žinote nei daugiau, nei mažiau. Ir norėčiau pacituoti žinomą menininką, kuris sakė, kad nesiekite tokios tobulybės, kurios neįmanoma pasiekti. Mes dabar gavome pakankamai žinių ir pakankamai argumentų, kad galėtume e, paremti sanglaudos politikos testinumą. Tai labai svarbu visai sąjungai ir visi duomenys, kuriuos mes turime mums yra geri argumentai už sanglaudos politiką ir todėl manau, kad labai svarbu šioje kritinėje, krizinėje situacijoje, kai ekonomika krizėje mes visi ją jaučiame savo šalyse ir turėčiau pasakyti, kad galbūt reiktų kalbėti ir apie dabartinę situaciją. Kaip greitai mes pasinaudosime šiomis lėšomis? Manau, kad e, situa situacija turėtų būti greitai supaprastinta ir visą procesą tai geriau E, tai gerai įtakotų. Daug daugiau yra tikimasi iš naujųjų valstybių narių, kad jos geriau absorbuos fondus. Tačiau visgi mes dar susidurėme su sungumais, mes nepakankamai pasimokėme. E, visai neseniai mano šalies valdžios institucijos buvo švelniai raginamos e, pagerinti, daugiau pastangų įdėti, absorbuojant, įsisavinant fondus tikrai gerai, kad tai padarėte, tačiau kiek šalių reikia šitai praginti? Dabar yra lemiamas momentas, dar turime laiko pasivyti ir gerai panaudoti tuos išteklius, kurie mums yra skiriami. Galbūt kartu su kolegomis nacionaliniuose parlamentuose mes galėtume E, padėti tom šalims tai daryti, nes visos turi dėti pastangas į tai, kad visos valstybės narės efektyviau panaudotų lėšas, geriau paruoštų projektus. Kartais nurodoma, kad dideli projektai transporto ir taip toliau, kurie yra gyvybiški ne tik pačiai šaliai, bet ir kitoms e, šalims, kad mūsų bendradarbiavimas būtų efektyvesnis, e, negauna tų lėšų. Taigi aš norėčiau Jūs pasveikinti atlikus šitą tyrimą ir manau, kad tokie vertinimai ateityje padeda vengti per didelės biurokratijos, nes jūs žinote, kokia linkme eiti, kur įsikišti ir kur išvengti nereikalingos biurokratijos. Ačiū. Voorzitter, dank u wel ook, ook ik dank voor de, voor de studie. Neemt... Ponas Van Nistoro, dėkoju pirmininkė. Aš taip pat noriu Jums padėkoti už šitą tyrimą. Aš tikrai manau, kad e, tai suteikia mums daugiaus informacijos, nes dabar vyksta diskusija apie finansavimą, uh, apie naują darbą su modeliais. Mes kalbame apie 2015 metus, metus ir apie BVP duomenis. ITRE komitete mes kalbėjome apie investicijas į ateitį iki 2013 metų. Mes turime satelitinius žemėlapius ir nes galime išleisti labai daug pinigų iš Europos biudžeto. Tada mes panalizuojame modelius ir faktus ir dažnai tie modeliai yra e, daugiau mažiau e, į, prie, į jo žiūrima tik iš vienos pusės. Manau, kad mes turėtume panalizuoti e, turimą informaciją, naudoti žemėlapiais, kad mes žinotume, E, kad jeigu mes savo, į savo tikslą įdėsime vieną eurą, tai po to ko, kokie tolesni tikslai kils. Mes kalbame apie naują finansų reglamentą, jo peržiūrimą, daugiau kontrolės ir taip toliau. Ar mes to ir norime, ar mes ketiname pasitikėti vienas kitais? Mes iš, iškeliame tikslus, ar, tačiau ar valstybės narės yra pasirengusios įvykdyti finansinio valdymo reikalavimus? Ar norime daugiau kontrolės? Mes susitelkėme ties mūsų tikslais, kalbame apie 2002 metus, kad turėtume būti ekologiški, dirbti tvariai ir būtų, būti pažangus. Tačiau pasižiūrėkime į tas lėšas, kurias e, skiria ES, kiek tai sudaro BVP e, proporcija. Valstybės narės turi būti bendrai atsakingos už jų panaudojimą. Ir viešasis ir privatusis sektorius taip pat. Tada mes galėsime išsiaiškinti, koks yra rezultatas ir galėsime kalbėti apie skirtingus modelius. Uh, nes dabar mes kalbame apie 27 valstybės narės, ateityje jų bus daugiau ir mes kalbame apie sanglaudą, ekonominę, teritorinę, socialinę sanglaudą. Tačiau reikia, kad valstybės narės taptų atsakingos už šią sanglaudą. Na, mums reikia tokios sistemos, kuri veiktų ir e, tai galima būtų apčiuopti. Labai gerai yra e, sudaryti gerą vaizdą, tačiau mes žino, turime žinoti, ką mes darome. Ponas Piper turbūt teisingai pastebėjo, kai pasakė, kad krizės metu reikia bendrauti su valstybėmis narėmis ir kartu dirbti. Mes kiek tik norime, galime galvoti apie 2000-uosius, 2006-uosius, tačiau tai buvo labai seniai, mums reikia konkretesnių skaičių, kuriuos galėtume įrašyti žemėlapyje ir išsikelti savo prioritetus, kad žinotume, kur yra geriausia investuoti visoje Europos Sąjungoje, kad mes žinotume, kokius, kokias lėšas galime atlaisvinti, kuri paskatintų ekonominį augimą ir pas, išjudintų finansinės rinkas. Liaudės frakcijoje vyko klausimai apie ES 2020 ir naujus tikslus. Ir kažkas iš verslo sektoriaus Švedijoje mums pasakė, kad visas struktūrinis, visi struktūriniai fondai yra blogi. E, mes negalime pasakyti, uždarome struktūrinius fondus, nes mums reikia aiškesnių įrodymų. Mes neturime tų įrodymų. Aš nemanau, kad jis teisingai pasakė, tačiau jeigu mes negalime pateikti įrodymų, kad jis klysta, tai mes negalime ir teikti, kad jisai klysta. Jeigu mes turime politiką, e, tai politikos krypti, tai mes turime įrodyti, kad jį veikia. Krizės metu reikia įrodyti, e, kur pinigus išleidė. Taigi tokie būtų mano pasvarstymai šią temą. Tačiau norėčiau Jums labai padėkoti už Jūsų pranešimais. Labai naudingas. Ačiū. Aš minėjau, kad Švedijos pramonininkų konfederacijos atstovo išreikštas didžiausias susirūpinimas buvo dėl to, kad tai kažkaip atsilieps konkurencijai. Prašau, ponė Veronika, dabar žodis Jums. Um, okay, I'll start. Um... Visų pirma, noriu pasakyti štai ką. Vertinėme, pasirinkome, ką vertinti. Mes netiek domėjomės audito sritimi. Mes nusprendėme, kad auditui ir taip skiriama daug dėmesio, todėl mes vertinome politikos poveikį. Uh, nes yra e, visas direktoratas užsimantis audito klausimais, dirba audito rūmai, taigi jie domisi tais dalykais. Mes domėjomės politikos poveikiu, bet aišku, biurokratijos kontrolės klausimai iškilo vertinimo procese. Ir prieėmė išvados, kad daugelie naujų valstybių narių viskas prasidėjo nuo labai biurokratinės sistemos, tačiau buvo perita prie veiksmingesnių sistemų bėgant laikui kai kalbame apie inspekcijas ir kontrolės patikras ir ko, ko pasiekta regionuose, aš asmeniškai manau, kad būtų veiksmingiau, jeigu daugiau dėmesio būtų sutelkta į bandymą paskatinti valstybės narės įvertinti, ko jos pasiekia regionuose. Tai yra atsisakyti tokios auditų grindžiamos perspektyvos. Uh, kai, kai na, pagrindinė mintis - kontrolė, tikrinti, ar viskas, ar nebuvo jokių klaidų ir paskui taikyti sankcijas. Aš, atsak, aš tai sakiau atsakydindama į daugelį klausimų. Tačiau dažnai paprastų atsakymų nėra, bandant pasiekti pokyčių, kokiu mes trokštame. Ir mes nesame tikri, kad vien, vieno euro investicija konkrečiame sektoriuje duos pageidaujamus rezultatus, nes kiekvienu atveju, kiekviename regione rezultatai bus kitokie, skirtingi. Ir kai atlieki vertinimą, ir kai vertintojas šnekasi su žmonėmis, žmonės ne, nesibaimina, atviriau kalba apie viską. Ir galbūt tokiu būdu galima surinkti daugiau informacijos apie tai, ką konkreti politika padėjo pasiekti. Ir galbūt taip atsiranda e, dvipusis procesas. E, gauname informacijos iš regionų, regionams rūpi, ko bus pasiekta, regionai žino, už ką yra atsakingi, jie parengia planus, nusprendžia lėšas panaudoti kažkokiam konkrečiam projektui ir jie jaučia atsakomybę ir jie nori informacijos įrodymų, kad pasiekta tai, ko norėta. Taigi aš raginčiau skatinti vertinimą e, regionuose, o ne auditą ir kontrolę. Tačiau aš taip sakau dėl to, kad aš esu pati suvertintoja, ne auditorė, ne kontrolierė. Ir dabar mano generalinis sekretorius tikriausiai e, pristatys abiejų pusių pliusus ir minusus. Atokiausių regionų klausimas. Mes jiems atskirai daug dėmesio neskyrėme, bet kiek žinau, šiuo metu rengiama studija regionų direktorate skirta tokiausiams regionams. Buvo sunku apriepti viską, todėl jiems daugiausia dėmesio neskyrėme. Ir iš šio vertinimo dar neturime informacijos, atskiros informacijos skirtos tiems regionams, bet yra studija skirta jiems, kuri šiuo metu vykdoma. Uh, visiškai sutinku, kad valstybės narės turi m, mm, tapti atsakingos, kad jos turi m, mm, pri, pristatyti politikos privalumus ir naudą. Ir atlikdama šį vertinimą aš nustebau pamačiusi, kaip vertinami dalykai, pavyzdžiui, jeigu investuoji transportą, būtinai tai paskatins ekonomikos augimą. Tačiau aš prie išvados, kad taip visai nėra. Uh, akademikai mums sako, taip, tokia yra teorija, tačiau mes tiksliai nežinome. Yra regionų, kuriuose buvo daug investuota į transportą, tačiau augimas dėl to neišaugo. Panašiai praeitie buvo teikta, jeigu bus investuojama į aplinkosaugos infrastruktūrą, regionai pasidarys patrauklesni ir tai irgi paskatins augimą, bet nebūtinai taip yra realybėje. Uh, Taigi mums reikia informacijos e, iš pačių pagrindų, mums reikia nagrinėti, analizuoti įvairius projektus, skirtingus projektus ir aiškintis, kokius pokyčius atneša konkreti politika. Tačiau paprastų atsakymų nėra. Bet kuo daugiau žinosime ir šiame vertinime išsiaiškiname, kad jeigu e, nagrinėjame pagal temas, pagal sritis ir aiškinėmis, kokia yra ekonomikos teorija, ką sako e, studijos parengtos tuo klausimu, mes lyginame skirtingas valstybės, e, lyginame pažangėją praktiką ir to, taip pat už, užsimama tokios informacijos sklaida ir visą tai sutelkėme į tą apibendrintą ataskaitą. Žinau, kad dar mes daug turime nuveikti, bet vieni to ne, ne, nepasieksime. Turime dirbti draugės su regionais ir valstybėmis narėmis. Uh, few, few the, the is... Tik tai keletas pastebėjimų. Visų pirma, štai kas. Tikriausiai bus problemų užtikrinant. E, dažnesnę sisteminę kontrolę. Tačiau galėtumėme, galėčiau draugės su klemais pabandyti padaryti štai ką. E, Suintensyventi dialogą tarp regionų ir mūsų pareigūnų, kurie lankosi regionuose, kurie dalyvauja posėdžiuose tose regionuose ir panaudoti tuos kontaktus, kad išsiaiškintumėm geriau, kur politika tikrai pasiteisina, o kur ne taip kalbant apie kitus svarbius dalykus, kaip Veronika minėjo, reiktų skleisti tą vertinimo kultūrą, kurią bandome kurti čia ir bandome ją e, eksportuoti į valstybės narės, į regionus. Reikia leisti pajusti regionams, kad jiems patiems bus naudinga, jeigu jie kaups patirtį ir aiškinsis, kas iš tikrųjų vyksta. Ir Mes sukūrėme tinklą ir bandome tą daryti, juo naudodamėsi, bet mes bandome taip pat pasiekti mąstymo pokyčių, mąstysenos pokyčių. Ir Veronika taip pat nagrinėja e, taip pat kokio poveikio pasiekta ne tik iš karto pasibaigus konkrečiam laikotarpiu, bet ir koks yra ilgalaikis konkrečių projektų poveikis. Uh, Mes eksperimento tvarka stebime daugybę projektų, kurie buvo įvykdyti anksčiau, 88, 93, 99. Stebime jų poveikį, aiškinamės, koks yra tų investicinių projektų poveikis po dešimties metų, kokia buvo praktiška, e, apčiuopiama nauda. Ir kalbant apie ataukiausius regionus, galėčiau tik patvirtinti, kad mes rengėme strategiją kitiems metams, ji bus atnaujinta kitais metais. Ir mes jau apžvelgė nemažai studijų. Taip pat mes rengėme studiją, kurios tikslas geriau išanalizuoti politikos skirtos tiems regionams poveikį. Taip pat mes norime išsiaiškinti, kas padėtų pasiekti geresnių rezultatų. Lėšų įsisavinimas yra reali problema. Pone pirmininkė, siūlyčiau ateinančiais mėnesiais pasinaudoti galimybę e, ir pristatyti jums informaciją apie tai, kaip sekasi įsisavinti lėšas. Kai kolegos man sako, kad praėjo maždaug pusę nagrinėjimo laikotarpio, daugiau nei 70, ar maždaug apie 70 procentų lėšų dar nėra asignuotos. Ne, ne, nekalbant jau ne apie tai, kad iš, neišmokytos, jos dar nėra asignuotos konkretiems projektams. Ir čia turime klausyti savęs, kas ne, yra negerai. Aš domėjausi, kuo skiriasi dabartinė situacija nuo ankstesnių laikotarpių ir paaiškėjo, kad mes atsiliekame vieneriais metais. Kodėl? E, pirmiausias paaiškinimas, kuris atina į galvą, yra štai koks. Kai pratesėme 2006 metų metais, 2006 metais besibaigianti laikotarpį pusę metų dėl krizės. Visos valstybės narės stengiasi, darė viską, kad pasiimtų visas lėšas iki paskutinio euro iš, iš ano laikotarpio. Ir tai beveik automatiškai sukūrė pusmečio vėlavimą. Paskui prisidėjo dar keletas dalykų, dar keletas veiksnių, kuriuos šiuo metu nagrinėjame ir galbūt galėsime jums pristatyti detalesnės informacijos, pateikti skaičių iliustruojančių situaciją. Kągi mes darome dabar? Bandome suintensyvinti kontaktus su tomis šalimis ir regionais, kur ši problema yra ypač aštri. Pavyzdžiui, tai yra Graikija, jūsų valstybė, ponia Kirilava, yra kita tokia šalis, bet daugybėje regionų ir šalių susidurėme su ta problema. Mes bandome pasiūlyti visą pagalbą, kokią tik tai galime, kad būtų išspręsta ši problema. Bet ji tikrai lieka daug mums nerimo keliančių klausimų tuo tarpu. Dėl transporto infrastruktūros, manau, kad tas veiksnys nėra pakankamas, nes jis nesukels augimo savaime. Tačiau e, reikia e, daug, daugeliu e, regionų reikia investicijų į infrastruktūrą, kad bent jau būtų patenkintas minimalus lygmuo, kad būtų pritraukti investuotojai. Peter Simon dabar. Ačiū labai. Aš labai dėkingas poniai Gatė už pavyzdį. Mes matome, kad dabar mūsų gatvės yra labiau apšviestos. Manau, kad turime tikrai matyti tą patį tikslą, tai yra gyvenimo kokybės pagerinimas, aplinkos e, pagerinimas. Tik aišku, tie indikatoriai, pagal kuriuos matuosime, ar pavyko kažką patobulinti ar pagerinti, tikrai yra sudėtingai nuspėjami. Kartais apie juos, e, juos galime nustatyti tik paties proceso metu. Pavyzdžiui, kartais tiesant kelius pagerinsime gyvenimo kokybę tą prasme, kad darbuotojai greičiau nuvyks į savo darbo vietas. Aš pats kilęs iš tokio mm, regiono, kuriame panaudojus šias lėšas buvo sulaukta visiškai netikėto rezultato. Mano regione e, buvo susiformavęs tarsi e, užsieniečių getas e, ir pritraukus lėšas įvyko socialinė integracija. Tai, kad daugiau žmonių apsigyvena šiame regione, pagerino ir ekonominę to regiono situaciją, nes e, suklestėjo ekonomika. Taip pat e, galėčiau kitą pavyzdį pateikti kito regiono prieš 20 metų. Bari senamiestis buvo tiesiog neįžengiamas, e, tačiau pasinaudojome antrojo tikslo lėšomis ir dabar šio miesto senamestis tiesiog žydi, klesti, pritraukdamas ir turistų. Taigi, gyvenimo kokybės pagerėjimą gali jausti kiekvienas žmogus kruiziniais laivais plaukiojantis žmonės, trumpam apsistojantis viename ar kitame uoste ir turintys galimybę apsilankyti tų uostų senamišiuose, taip pat patiria gyvenimo kokybės pagerėjimą. Taigi nuo pat pradžių kiekvienu atveju reikėtų stengtis numatyti tikslus ir indikatorius, pagal kuriuos vertinsime, ar tie tikslai yra pasiekti. Ir jei mes žengsime kitais keliais, tai mes tikrai sužlugsime, nes niekas iš mūsų nėra aiškeregis, niekas negali numatyti tų įvykių, iš kurių išplauks kiti įvykiai, kurių dėka pagerės gyvenimo kokybė. Tačiau Tik atvykus į konkretų regioną pamatysime, ar tas regionas e, suklestėjo ar ne. Neturėtume patekti į spastus, neturėtume sukurti neįgyvendinamų tikslų. Tikslai turėtų būti labai konkretus. Man atrodo, kad aš neteisingai e, pe, perskaičiau jūsų pavardę, tai labai atsiprašau. Uh, Karimatėl dabar. Pone Ana, labai ačiū Jums. kad jūs pabrėžėte regionų ir sanglaudos vaidmenį. ir jūsų e, generalinio direktorato vadovas taip pat mano ir aš manau, kad tai labai svarbu perduoti ir pačiai komisijai. Turiu porą klausimų. Norėčiau pasteirauti apie rodiklius, kuriuos minėjo ponas Simonas. Pradžioje sakėte, kad šiuo metu nėra tinkamų rodiklių. Aš norėčiau pabrėžti ir paklausti kokius rodiklius taikysite ateityje? Kaip jūs ketinate įvertinti piliečių gyvenimo kokybės patobulinimą? Tai labiausiai turėtų rūpėti politikams. Toks būtų pirmasis klausimas. Pane Gefi, Aš žinau, kad urbanistinio projekto rezultatai mus pasieks po kelių mėnesių. Tačiau pradžiai, bent jau preliminariai, galėtumėte pateikti mums urbanistinio projekto įvertinimą. Aš žinau, kad e, komisija galiausiai turės e, juos patvirtinti, tačiau ar galėtumėte dabar patvirtinti, kad urbanistinis projektas buvo geras, tačiau dar ne iki galo suderintas. Dar vienas labai svarbus dalykas, mano nuomonė, kad jeigu pasižiūrėtume į tuos rezultatus, kuriuos jau turime, ar, per, ar ateityje komisija pritars investicijoms į miestus, ar miestai gaus tiesioginę naudą iš tokių investicinių projektų. Ačiū. Ačiū. Pirmiausia, aš E, vertinu teigiamus rezultatus, mes jų ir tikėjomės, nes tiek jau milijardų išleidome. Turiu porą klausimų. Pradžioje jūs sakėte, kad jums rūpi vienas dalykas, kad yra išleidžiami pinigai, tačiau nežinome, ar jie protingai išleidžiami. Uh, Ir ypatingai reikia panalizuoti tokius dalykus kaip administracinės išlaidos. Ar jas galima sumažinti? Reglamentavimo, taikymo išlaidos. Ir sukčiavimas, kaip minėjote anksčiau. Niekas, aišku, negali to pateisinti. Kokios yra mūsų pamokos ateičiai? Idealioje situacijoje būtų gerai, jei pasitikėtume vienas kitu. Aš, ar jūs manote, kad e, pažeidėjams reiktų taikyti baudžiamasias sankcijas? Nes e, tai nesuderinama su pasitikėjimu, nes žmonės ne, ne, jeigu žinos, kad, galės neišsisukti, kad negalės išsisukti, jie ne, ne, ne, neatsiskleis. Dabar, kalbant apie BVP ir perkamąją galę ir apie e, gyvenimo kokybę, kaip sakė kolegos, tai tą gyvenimo kokybę ateityje reikia užtikrinti. Galite pateikti rodiklius apie BVP ir perkamą galę. Ne, nepaisant 2020 metų strategijos E, kurioje numatyta, nu, numatyti klimato kaitos stabdymo tikslai ir taip toliau, mes tu, turime toliau tiesti kelius ir kurti infrastruktūrą. Jeigu yra nepabaigti greitkeliai, tai reiktų juos pabaigti, tačiau be abejo, ten, kur jie yra pabaigti, reiktų naikinti susiaurėjimus e, greitkeliuose ir taip toliau. Ir reiktų ypatingai galvoti apie apvažiavimus aplink miestus. Daugelį šalių jie sėkmingai buvo pradėti, reikia juos pabaigti. Taigi e, tai palengvintų žmonių judėjimą ir gyvenimo, pagerintų gyvenimo kokybę. ir grįšiu prie to, ką minėjau pradžioje mums reikia tinkamos rinkodaros strategijos, kad piliečiai aiškiai matytų, jog e, tai yra ES politika, ji teigiama ir gerai įtakoja jų gyvenimų kokybę. Ačiū, dar trys nori pasisakyti, bet prieš tai suteiksiu galimybę komisijai atsakyti į šios klausimus. Pirmasis pasisakymas pabrėžė, kokie sudėtingi yra šie klausimai. Turime projektų, kurie turėjo netikėtų rezultatų, Tai išsiaiškinome atlikdami vertinimą. Tačiau manau, kad visi mes norime padidinti regionų galimybės aiškiau pasakyti, ko jie nori, kai jie kuria programas ir kaip jie gali įsiaiškinti, kad jiems pavyko tai pasiekti. Aš Jums pateiksiu pavyzdį apie urbanistinį vertinimą netrukus. Visada bus tokių dalykų, kurie nebūna numatyti, tačiau manau, kad galime daug geriau kurti savo programas, kai mes žinosime, ką juose turime pakeisti. Tačiau rodikliai jums visko nepasakys. Politikoje įvyksta daug dalykų, kurių neįmanoma įvertinti rodikliais, tad svarbu, kad mes naudotume ir rodiklius, ir kitas vertinimo metodikas, kaip pavyzdžiui, e, konkrečius pavyzdžius, kas atsitinka sanglaudos politikoje Nes tokių pavyzdžių labai daug, jie informatyvūs. Kalbant apie rodiklius, kuriuos naudosime ateityje, turime rodiklius susijusius su ekonomika ir gerus duomenis apie BVP, tačiau susidurėme su sunkumu kad nepakankamai greitai pasiekėme tai, ko norime. Dabartiniai duomenys, kuriuos turime, yra 2007 ir tai tikrai mūsų netenkina. Mes norime pasistumėti į priekį. Tačiau, kai pradedame kalbėti apie socialinę ir teritorinę sanglaudą, tai net nežinome, kokie turėtų būti rodikliai. Ir mes ne vieni tokie Europoje. Yra Nobelio premijų laureatai, kurie stengiasi sugalvoti, kokius rodiklius ateityje turėtume pritaikyti, kurie padėtų numatyti, kaip visuomenė dalyvauja šioje politikoje. Uh, Šiame įvertinime vienas vertinojas sakė, kad jis norėtų e, daugiau e, statistinių duomenų apie pajamas, tačiau šie statistiniai duomenys taip pat netobuli. Tokie yra mūsų sunkumai ir būtent tai reikia aptarinėti, kalbėti su statistais, tačiau taip pat ir su politikais. Kalbant apie urbanistinį įvertinimą. Norėčiau Jums pristatyti e, urbanistinio įvertinimo, ekspost įvertinimo preliminarius duomenis. E, išvados yra teigiamos. Urbanistinės programos buvo sėkmingos numatytose srityse ir jūs visiškai teisingai pasakėte, kad nebuvo sudarinamumo, nes dabartinėse e, programuose nėra numatyta e, urbanistinių veiklos sričių, tačiau dauguma dalykų, kurių, kurie buvo iškelti kaip tikslai, buvo pasiekta apie 60 procentų. Ta veikla, kuri buvo atliekama urbanistiniuose projektuose, pasirodė labai vertinga šita veikla tesiama per kitus finansavimo šaltinius ateityje, tad manau, kad tai tikrai sėkminga veikla. Kokie buvo sėkmės faktoriai? Partnerystė pirmiausia ir ypatingai buvo susikoncentruota ties konkrečiomis sauromis rytimis tačiau taip pat buvo sėkmingų programų, kai gerai buvo dirbama su miestų valdžios institucijomis. Jeigu grupė bandė urbanistinę iniciatyvą įvykdyti pati be miestų valdžios pagalbos, jiems sekėsi mažiau. Mes turime vieną iš pavyzdžių apie tai, ką mes kalbame, vertinimo, apie vertinimo rodiklius turime pasakyti, kad mes praleidome vieną progą šiame projekte. Mes bandėme ekspost vertinimą, mes norėjome sulyginti e, tas, tuos urbanistinius projektus, kuriuose buvo padė, e, su, sulaukta pagalbos ir tas, kuriuose nebuvo. Tačiau mums nepavyko to padaryti, nes nebuvo duomenų ir mums buvo sunku sulyginti tarpusavėje panašias rytes. Tačiau mums pasisekė uh, E, rasti labai daug e, statistinių duomenų, kurios padėjo nustatyti urbanistinių programų problemas. Ir nepavyko mums visgi šitų duomenų sekti nuolat per tą numatytą laikotarpį, nes tai būtų buvę e, tikrai labai būtų bus labai gera informacija įvertinant šitą iniciatyvą. Tačiau turime kitų pavyzdžių. Viena programa, kur programos valdžios institucijos surinko duomenis ir, pama, ir nustatė, kad nedarbas yra šioje srityje pagrindinė problema, o tai reiškia, kad reikėjo re renovuoti pastatus. Taigi įvertinimas buvo uh, toks. Kokią įtaką turėjo tai, kad buvo, lėšos buvo e, skiriamos e, fiziniai infrastruktūrai, o ne, ne darbui? E, tai yra, kad lėšos buvo skirtos fiziniai infrastruktūrai kurti ir kaip tai įtakojo nedarbo lygį? E, buvo iškelta idėja, kad jeigu mes į tą sritį būtent investuosime pinigus, tai manome, kad e, tokiu būdu mes išspręsime savo pagrindinę problemą, šiuo atveju nedarbą. Ir tai buvo gera sėkmės istorija ir iš to mes pasimokėme, e, tai geras pavyzdys ateičiai. Na ir dar į paskutinį klausimą atsakysiu. Ne mano skirėje, bet kitur yra vertinamos administracinės išlaidos ir kol kas, kiek žinau, rezultatai tokie. Išlaidos nėra tokios didelės, kaip kartais būna, kai pasiklausai žmonės besiskundžiančius apie biurokratiją. O dėl kelių tiesimo aš užduosiu klausimą. Aišku, jeigu kažkas yra nepabaigta, tai reikia pabaigti. Tačiau kyla klausimas, ar 2013 metų pabaigoje tas darbas nebus pabaigtas turimais ištekliais. Galbūt mums reiktų investuoti dabar jau į kitas, transport, e, e, kitus, trans, kitas transporto rūšis. Galbūt mes galėtume užkirsti kelią ar sušvelninti tą prielaidą, kad transporto priemonių keliuose daugės. Taigi tai nesakytas klausimas, kai kur darbas yra nepabaigtas ir pamatėme, kad kai kuriais atvejais abarda ir lėšos yra naudojamos kelių eksploatacijai ir mums tai netrodė pats efektyviausias lėšų panaudojimas. Mes investuojame lėšas infrastruktūrai statyti ir paskui dar išlaikyti. Tai nėra tvari plėtra. Ir mes norėtume spręsti šitą klausimą. Kalbant apie rinkodaro strategiją ir viešuosius ryšius, aišku, mes galime padaryti daugiau. Vienas įdomus dalykas, ką įsiaiškiname, kai pasikalbi su žmonėmis, kurie gauna naudos iš regioninių fondų, tai išgirstame tiek įdomių istorijų. E, e, žmonės nori kalbėti apie savo patirtį, ir manau, kad būtų naudinga pasinaudoti jų e, nuomonėmis. Taip pat labai nustepome, kai pasikalbėjome su antrojo tikslo žmonėmis, regionų žmonėmis. Jie mane, kad dalyvavimas e, sanglaudos politikoje jiems yra labai svarbus, jie labai jaučiasi ES dalimi ir tai jiems sukuria labai didelę pridėtinę vertę. Tai mes galėtume tuo remtis, tuo pasinaudoti rinkodaros e, strategijoje ir tai būtų naudinga ir kitoms politikoms. Ačiū paskutiniai trys kolegos. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, priartėjame prie, prie Ransfeldo momento. Iš tikrųjų, jūsų vertinimas yra nepriekaištingas, bet norėčiau paklausti apie apie tuos gyventojus ar apie regionus, kurie neprašė finansavimo iš tų fondų. Ir noriu paklausti, ar jūs domėjotės padėtimi ten, regionais, kur nebuvo finansavimo, ar buvo tokių regionų, kurie, kurių poreikiai būtų patenkinti e, kreipusis dėl finansavimo ir kodėl taip įvyko Jūs minėjote, kad dar e, nėra užbaigtas dabartinis finansavimo ciklas, kad lėšos nepanaudotos. Ar taisyklės yra per griežtos, arba gal regione, tame regione žmonės pritruko vaizduotės apie tai, kokius projektus būtų galima investuoti. Ar yra vietoje e, tame regione įgūdžių ekspertų, kurie galėtų netgi išsiaiškinti, kokie yra regiono poreikiai labai svarbu išsiaiškinti, kas, ka, kaip panaudos lėšos yra svarbu. Tačiau e, svarbu ir išsiaiškinti, kodėl žmonės nesikreipia dėl finansavimo, kad ateityje galima būtų tikslingai ir, ir teisingai e, paskirstyti lėšas. Iš tikrųjų labai geras klausimas, sako pirmininkė. Ponas Vlasiek. Také myslím, že když e, jsme dokončili. Ponios ir ponai, aš irgi manau, kad pasibaigus šiam, bet kokiam finansavimo laikotarpiu reikia atlikti vertinimą. Jeigu nutėsėme kažkiek tai kilometrų kelių arba pastatomas, vande, pastatomi vandenvalos įrenginiai, paskui reikia iškių skaičių, kuo tai virto. Uh, Tačiau ar kas nors domėjosi, pavyzdžiui, projekto trukme? Ar pati trukmė buvo protingai pagrista? Ar jūs vertinote pinigų panaudotų lėšų našumą? Pavyzdžiui, kiek kainavo kelių tiesimas, kilometro tiesimas e, Čekijoje, Lenkijoje ir, pavyzdžiui, Prancūzijoje? Ir dar vienas dalykas, ar bandėte E, įvardyti svarbiausias problemas, kurios iš, iškilo proceso metu, nes iš to reiktų pasimokyti ir stengtis ateityje um, tų problemų išvengti. Ačiū. Sorry, uh, Johnny Baft, John Bafton. Ponas Žonas Baftonas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu išsakyti keletą pastebėjimų, kurie jau buvo anksčiau išsakyti. Uh, vertinimo apibendrinėme, kur kalbama valdymas ir gyvendinimas išvardintos silpnusios vietos, taip pat kalbama apie finansinę kontrolę. Pone Gafi minėjo, kad auditas nebuvo jūsų tirtas rytis, tačiau manau, kad yra gyvybiškai svarbus elementas, jeigu rengiamas toks dokumentas ir, kaina, ir vertinimas kainavo daugiau negu 4 milijonus eurų. Jeigu panaudojama tiek viešųjų lėšų, tai manau, kad tame vertinime turi būti ir skaičiai apie auditą. Taigi noriu paklausti štai ko. Lėšos skirtos dviems valstybėms kur, kurios, kur lėšos buvo netinkamai panaudotos dėl sukčiavimo ar kitų e, priežasčių. Jūs puikiai žinote, kokios tai valstybės yra. Ar taip pat ar galite pateisinti, kad vertinimas, kuris kainavo 4 milijonus eurų, yra tikrai vertas to? Ar kaip jūs galėtumėte man pagrysti, kad jis buvo vertas? Uh, in terms of the people and the places E, kalbant apie regionus, kurie nesikreipė dėl finansavimo. Mes konkrečiai to netyrėme, bet mes bandėme, bandome į savo metodologiją įtraukti ir šį aspektą. Ra raginame regionus, kurie gauna paramą su regionais, kurie negavo paramos, neprašė paramos. Uh, Tačiau darant tokį vertinimą reikia suvokti, kokia yra atrankos procedūra, kokie kriterijai taikomi, kodėl žmonės nusprendžia nesikreipti dėl finansavimo. Bet manau, kad tai reikia daryti atskiruose konkrečiuose regionuose. Nemanau, kad galima daryti kažkokias bendridas išvadas šiuo klausimą. Ir aš labai norėčiau, kad valstybės investuotų į tai ir išsiaiškintų, ar programos įgyvendinamos skirtos toms gyve gyventojų bendruomenėms, kuriuoms reikia tų ir būtent tokių programų. Toliau tikslų įgyvendinimas pasiekimas per tam tikrą laiko tarpą. Reikia visada aiškintis, ar per tam tikrą laiką pasiekiai iškeltų tikslų. Apie našumą tai nedaug pasako, nes kartais, pavyzdžiui, tikslai būna nustatomi netinkamai, pavyzdžiui, nustatant per menkus tikslus arba dėl nežinojimo. Mes bandome aiškintis visą tai atšvelgdami į regionų poreikius. Ir pan, tokią studiją netrukus pradėsime. Domėsime šiais klausimais ir bandysime įtraukti visą tai į savo vertinimą. Manau, jūs esate teisus savo vertinime vertinant 2004-2006 metų laikotarpį 10 naujų valstybių narių panaudojo lėšas tinkamai. Ir tai buvo didelis pasiekimas, nes daug kas sakė, kad taip neįvyks. Tačiau aišku, kad 2007-2013 metų išaugus e, sum, sumų dydžių lėšų kiekiui e, iškyla problemų. Buvo, pavyzdžiui, pasiūlyta, kad reiktų skatinti didesnę patirties sklaidą jeigu kažkokiame regione konkretus, kai Europoje koks nors regionas sėkmingai gyvendina kokią politiką, reiktų skleisti to e, regiono patirtį. Pavyzdžiui, Ispanijoje puikiai tiesiami geležinkeliai. Žinome, kad rytų Europoje tie projektai sunkiau skinasi kelią. Galbūt galima su tiems žmonėms perimti patirtį vieniems iš kitų be komisijos įsikišimo. E, be komisijos projektų. Norime skatinti tokį tarp regioninį bendradarbiavimą ir, ir bandyti viską matyti platesnėme kontekste. Projektų vertinimas ir kada mes juos vertiname. Būtent todėl e, dar vertiname 94-99 laikotarpio projektus, nes norime išsiaiškinti tų projektų ilgalaikį poveikį. Jeigu vėl grįžime prie 2000-2006 metų laikotarpio, jūs sakote, kad tai sena, sena praeitis ir istorija. Ne, iš tikrųjų ne, nes kai kurios valstybės dar panaudojo to laikotarpio lėšas. Ir daugelis valstybių nuo 2007-2008 dar panaudojo 2006 laikotarpio lėšas. Ir tai reiškia, kad kai mes bandome vertinti, kartais vertiname neįgyvendintus ar dar neužbaigtus projektus ir juos vertinti per anksti. Aš dažnai susitinku su žmonėmis, kurie sako, na, per anksti vertinti šį projektą arba tą projektą vertinti jau per vėlu. Niekada nėra to tinkamo momento. Bet tikrai turėtumėme dar surinkti informaciją apie 1994-1999 metų laikotarpio projektus. Toliau, kiek tai kain, kiek kainuoja vienas projektas, toks pat projektas skirtingose šalise. Mes darome, darėme tokį vertiname. Vertiname didelius infrastruktūros projektus buvo prieita išvados, kad nėra duomenų bazės, viešai prieinamos duomenų bazės, kur būtų galima tokius palyginamosius duomenys rasti. Ir buvo nuspręsta, kad būtent komisija yra ta tarnyba, ta, ta institucija, kuri galėtų pa, sukurti tokią duomenų bazę. Mūsų e, darbuotojai turės vertinti projektus mes tą darbą atliekame, remdamėsi vertinimais, kuriuos atliekame Sanglaudos fonde. Mūsų domenų bazė yra gana nedėlė, mes joje turime domenų tik apie Europos regioninio plėtros fondą. E, ten yra 96 projektai, tik tai informacija apie 96 projektus. Tai žinome, mums reikia domenų bazės, kur būtų tūkstančiai projektų palyginami. Tikime šį darbą atlikti ateityje ir manome, kad ateityje mes turėsime daug kokybiškesnių ir daugiau duomenų apie tai, kiek kainuoja vienetas projekto gyvendinamo skirtingose šalise ir ar veiksmingai panaudojamos lėšos. Tuo tarpu daug duomenų apie tai neturime, nes šiuo metu fiziniai rodikliai nesusijęti su išlaidų kategorijomis. Ar ateitie norėtume pakeisti tą situaciją? norime, kad būtų tiesioginis ryšys tarp e, to, kas, kas, kokie tikslai iškelti ir kas pasiekta. Pernu prie paskutinio klausimo. Negalime įvertinti visko, todėl nusprendėme, kadangi daug audito ataskaitų publikuojame, nusprendėme net, neskirti tiek daug dėmesio audito aspektams šiame vertinime, nors yra e, už kai kur informacijos ir apie tai. Dar neturime informacijos apie tai, kiek lėšų buvo skirta, kurios neturėjo būti skirtos, nes audito tarnybos, audito institucijos tuo užsima. Būtent tokios pozicijos mes laikėmės, toks buvo atspirties taškas, jūs galite ir nesutikti su tą poziciją, bet mes ėmėmės tokią logiką. Išleidome 4,2 milijono eurų šiam vertinimui, įvertinome 16 kontraktų, taip pat parengėme bendrą e, vis kolektyvinę ataskaitą, e, vykdėme 230 programų, tos programos apėmė, panaudojo nuo 6 milijonų iki kelių milijardų Europos regionų plėtros fondo lėšų. Ir aš sakyčiau, kad šis vertinimas yra reali nauda gauta už pinigus, nes mes sužinojame informacijos apie politiką ko, kokios neturėjome anksčiau. Kartais, e, atliekant tokį vertimą, mums iškyla tik dar daugiau klausimų, bet aš manau, kad mes vis labiau artėjame prie tokio etapo, kuomet galėsime pademonstruoti, ką e, duoda, kokiu rezultatu duoda vykdoma politika, ar tai bus geri ar blogi rezultatai. Ir aš manau, kad verta investuoti, kad galėtum gauti tokį rezultatą. Manau, kad lėšos skirtos vertinimo m, mm, projektui, aš tik manau, kad mes labai daug ir sunkiai dirbome, atsižvelgiant į tai, kiek duomenų surinkome, kokius duomenys patikė atskiros valstybės. Suinteresuotumas ir darbuotojų atsidavimas vykdant užduotis, nes tikrai žmonės na, negavo tikrojo atlyginimo už savo pastangas kai kuriais atvejais. Ir svarbu buvo ne tik tiksliai surašyti, kas įvyko 2004-2006 metais, bet mes bandėme išsiaiškinti, ką reikia pakeisti, kad ši politika būtų veiksmingesnė ateityje bent jau aš taip vertinu, ar pasiekta kažkokia vertė sukurta panaudojus tiek lėšų. Dvi uh, trumpos pastabos jums leidus, kas nesikreipė dėl finansavimo. Manau, kad taip, reikia pripažinti, kad nėra sisteminės vertinimo sistemos. Esame daug e, sistemos atgarsių, kurių sulaukėme. Ir dažnai e, tie atgarsiai sako, kad e, taisyklės dažnai yra per griežtos. E, tačiau yra ir daug mažų smulkių paramos gavėjų, kuriems sunku gauti paramą. Galbūt galėtume palengvinti tą prieigą prie paramos, e, dirbdami, teikdami fiksuoto dydžio sumas tokiu būdu gal toms mažoms įmonėms būtų lengviau pasinaudoti paramą. Susidurėme su didelė problema susijusia su problemų kokybė. Kartais pasitaiko aukštos kokybės projektų, kuriais siekiama įgyvendinti naujas idėjas, pažangų mąstymą. Yra ir tradicinių projektų, uh, E, prie kurių dedame klaustuko ženklą. E, atsakant į pono Batono klausimą dėl sukčiavimo, taip, šis klausimas yra labai svarbus, jį turime spręsti. Aš net pasakyčiau, kad mes negalime laukti vertinimo, turime kiekvienais metais nusekliai e, fiksuoti šį dalyką. Manau, kad tie skaičiai, kurių sulaukime iš audito rūmų ir e, gauname iš savo ataskaitų, aiškiai rodo, kad iki 2008 metų, mes dabar nagrinėjame 2009 metų, taigi iki 2008 metų mes buvome tokioje situacijoje, kai paklaidos lygis kelia grėsmę pačios politikos įtikinamumui, pasitikėjimui pačią politiką. Mes turime tokių ženklų, kad šiais metais, vertinant 2009 metų projektus, mes galėsime džiaugtis um, tų pastangų vaisiais, kurios buvo įdėtos um, dar septintais metais. Ir tikimės, kad paklaidos lygis 2009 metais bus žemesnis. Aišku, yra informacijos nesuderinamumo tarp auditorių išvadų, mūsų vertinimo, pačių valstybių narių vertinimo, tačiau panašu, kad 2009 metų paklaidos lygmuo bus žemesnis. Tiesa, Šis klausimas tiesiogiai susijęs ir su pasitikėjimo politika. Ir geros žinios yra tos, kad kol tyrimai ir analizės e, padarytos Europos institucijų kovos su sukčiavimu, biuro audito rūmų. Kol sulaukime tų ataskaitų, kol nustatome e, sukčiavimo atvejį, praeina daug laiko kartais ta riba tarp sukčiavimo atveju ir smulkaus nusižengimo yra labai neaiški. Kartais 50-60 procentų visų klaidų yra susijusios su, ar netikslumų yra susijusios su viešaisiais pirkimais remdamiesi patirtimis, tenksimės e, patobulinti procesus ateityje. Dėl vertinimo procedūros e, mes sustabdėme dvi sutartis e, dėl neveikimo. Vertiname darbų kokybę, noriu Jūs patikinti, kad mes esame įsitikinę, kad e, ir žinome, kad e, išleidžiame mokesčių mokėtojų pinigus šiam vertinimui ir e, vertintojai stengiasi surinkti visą galimą informaciją. Ačiū labai. 2006 metais turėjome zondavimo sistemą, kuri e, leido patiems piliečiams e, susipažinti su reikiama informacija. Atsiprašau, zonavimo sistema. Dirkai e, Jūs gal susipažinęs ir su kitomis rytimis, ne tik su vertinimu, tačiau noriu pasakyti, kad mes nelyginame e, jūsų su kitais. Jūs esate labai unikali asmenybė. Ačiū Jums labai už Jūsų pranešimą. Ačiū už dalyvavimą šiame posėdėje. Šiandienos posėdis baigėsi, po minutės prasidės e, koordinatorių posėdis. Mm. Rytoj vyks balsavimas, atsineškite savo balsavimo korteles. Dabar paprašysiu kuo greičiau palikti salę, kad galėtume greičiau pradėti koordinatorių posėdį. Ačiū.